Dear colleague, we open the, the seat. Thank you to be here and to. Gerbiami kolegos, pradėkime posėdį. Puiku, norėčiau pasveikinti jūs visus į susirinkusius į mūsų posėdį. Darbo tvarkėje yra daug klausimų. Uh, Can follow me? Ok. Allora, eh, abbiamo una giornata. Taigi, gerbiami kolegos, šiandieną turėsime labai intensyviai dirbti ir ryte, ir po pietų, todėl prašysiu kolegų, kad visi aktyviai dalyvautumėte, ypač popietinėme mūsų darbe, kadangi po pietų bus organizuojami klausimai. Ir aš norėčiau, kad mes aktyviai dalyvautumėm ir parodytumėm mūsų susidomėjimą um, aptarimų klausimų. Pirmasis darbo atvarkės punktas, darbo atvarkės projektų tvirtinimas. Jeigu e, pastabų nėra, e, darbo atvarkės projektas laikomas e, patvirtintų. 14, 15 ir 21 rugsėjo posėdžių protokolai yra laikomi patvirtintais, jeigu nėra pastabų. Dėl kalbų režimo šį rytą bus verčiama prancūzų, vokiečių, danų, suomių, čekų, estų, vengrų, lenkų, slovenų, lietuvių, maltiečių e, kalbomis, o e, klausimų metu taip pat bus užtikrintas vertimas į papildomai dar dvi kalbas. Dar norėčiau priminti, kad e, šis posėdis yra transliuojamas internetu. Pirmininko pranešimai. Man labai malonu Jūs informuoti, kad greitai bus organizuojamos liuks kino apdovanojimų dienos. Ehm, šiais metais ehm, liuks kino apdovanojimai bus įteikiami 11 kartą ir turiu priminti, kad tai yra vienintelis apdovanojimas, ehm, kur lemiamą balsą lemiamą vaidmenį e, vaidina Europos parlamento nariai. Todėl aš norėčiau e, paraginti jūs aktyviai dalyvauti ir atrinkti e, ir iš trijų filmų pasirinkti patį jums labiausiai patikusi filmą. Turiu pasakyti, kad Europos parlamentas, taip pat ir komisija, daug dėmesio skiria kinematografijai, taip pat e, jauniems e, režisieriams. E, šiais metais konkurse dalyvauja dešimt filmų ir jie buvo pristatyti Karlo Vivari festivalyje, kaip tai buvo daroma ir praeitie. Ir šie filmai yra susijęs su labai svarbiamis temomis aišku, pažvelgiant menininkų akimis, tačiau um, kalb, dažnai jie yra susiję su e, tokiomis temomis kaip e, holokaustas, e, antisemitizmas, biurokratija. Visai neseniai įvykęs karas buvusioje Jugoslavijos Respublika, tačiau taip pat kalbama ir apie um, Romų gyvenimo sąlygas bei moterų laisvės ir teisės. Kalbant apie dešimt filmų, E, jau yra atrinkti į e, galutinį e, sąrašą trys filmai. Ir tarp dešimties filmų pateko ir uh, filmai, kurie buvo pristatyti Oscar apdovanojimams. Turėčiau paminėti Rams filmą, tai yra islandiškas filmas. Uh, E, ir pirmą kartą islandiškas filmas e, yra pristatytas e, Liux kino apdovanojimams. Son of Sound filmas ir Mustang. Tai yra prancūzų filmas, kuris buvo nufilmuotas Turkijoje. Trys finalistai buvo pristatyti Venecijos festivalyje ir norėčiau pasinaudoti E, galimybę ir padėkoti visiems festivalių e, organizatoriams, kurie e, pristato taip pat ir filmus, kurie dalyvauja Liuks kino apdovanojimuose. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegoms, kurie dalyvavo minėtose renginiuose. Kai kurie Liuks kino apdovanojimams pristatyti kinai, filmai buvo pristatyti ir Venecijos festi festivalyje. Norėčiau paminėti e, šiuo atveju 28 jaunus liuks kino apdovanojimų ambasadorius, e, kurie stengiasi kaip ir reklamuoti e, šį renginį Venecijos festivalyje. Jie dalyvauja įvairiuose seminaruose, renginiuose ir būtent didina žinojimą apie mm, šį apdovanojimą. Kalbant apie tris atrinktus filmus, tai yra Mustangas, apie jį kalbėjau anksčiau, jo režisierius ponas Erdogan iš Turkijos. Šiame filme pristatomas penkių sesirų gyvenimas. Toliau vienos bulgarės režisierės Kristinos Grozari filmas kuris buvo sukurtas bendradarbiaujant Bulgarijai ir Vengrijai. Sun of Sound ir paskutinis filmas yra Mediteranija. Tai yra trys filmai, kurie išsiskiria kokybę ir aktualumu. Konkursas oficialiai prasidės 19 dieną ir balsuoti galėsite iki 24 dienos. Taigi, E, nuo 19 spalio galėsite filmus pamatyti internetu arba DVD e, diskuose. E, Jūs galėsite gauti iš komunikacijų generalinio direktorato Europos parlamente. Ir jūs galėsite būtent pasinaudoję tomis galimybėmis tuos filmus pamatyti. 19 dieną galėsite e, e, taip pat pradėti ir balsuoti. Be to, e, kadangi šie filmai bus taip pat pristatomi greičiausiai ir jūsų gimtosiose šalyse, E, galėsite į visą šį konkursą įtraukti platesnę publiką. Kaip matote, e, kai mes e, organizuojame tokio pobūdžio renginius, stengiamės paveikti, pasiekti didesnę publiką. Šiuo atžvilgiu norėčiau paminėti Liuks kino apdovanojimo dienas. E, kurių metu e, atrinkti filmai bus e, rodomi skirtingose valstybėse narėse. Mes ketiname organizuoti apdovanojimo ceremoniją Strasbūre 25 spalio dieną ir Aišku, renginio metu dalyvaus e, e, ponas Šulcas bei e, trys atrinktų filmų režisieriai. Jūs galėsite balsuoti per internetinę svetainę luxprice.eu brūkšnelis vote. Dar kartą priminsiu, filmus taip pat galėsite pamatyti ir Europos parlamente nuo 19, tiksliau nuo 9 spalio, įskyrus 11 dieną, kadangi 11 dieną pirmą kartą e, filmas e, Mediteranija bus e, rodomas vis, praktiškai visuose ES narėse vienu metu. E, o e, Mediteranija e, filmo režisierius Bozar rūmose Briuselėje susitiks su įvairių filmų festivalių atstovais. Taigi, jūs per Liuks apdovan, kino apdovanojimo dienas galėsite pamatyti visus apdovanojimus pristatytus filmus. E, sekretoriatas. E, ponas Rosetti. Atrodo, kad jo nebėra. Ir jo kolegos e, pateiks jums visą reikiamą informaciją, medžiagą. Ir norėčiau padėkoti kolegai Bogdan Vengta, e, kuris e, sekė diskusijas, e, kurios vyko ankstesniais metais, kai buvo vykdoma filmo tranka. Ir aš galiu tik tai tikėtis, kad kitais metais, kai bus E, švenčiamas šis e, apdovanojimas, suteikiamas šis apdovanojimas dešimtą kartą, e, norėčiau, kad šis festivalis būtų plačiau žinomas visuomenėms, visuomeniai. Taigi aš tikiuosi, kad kolegos aktyviai balsuos, balsuos daugiau kolegų nei pertais metais. Jeigu daugiau klausimų neturite, jeigu daugiau pastabų neturite, norėčiau pereiti prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Šiandieną turime aptarti, balsuoti dėl labai svarbaus pranešimo pono Krasnodepski. Pranešimas yra susijęs su įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbo. Kolega kaip suprantu, norės pristatyti savo pranešimą. Pakeitimus buvo galima teikti iki Liepos 22 dienos ir iš viso yra pateikta 98 pakeitimai. Dėkuoju. Ja chciałbym tylko po prostu podziękować. Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą, kuris vyko sklandžiai, džiaugiuosi tuo. Ir tikiuosi, kad balsavimo rezultatai bus pozityvus. Nemanau, kad e, buvo iškilę esminių nesutarimų dėl nuomonės, tik dėl smulkmenų, o kalbant apie pagrindinį tikslą, mes e, pasisakėme vienu balsu. Skirtumai iškilo tik e, redaguojant tekstą bet visi siekiame to paties tikslo. Ačiū. Ačiū. Matau, kad yra pasiekta kompromisu. Taigi atrodo, kad e, dėl balsavimo neturėtų kilti problemų. Ar visi turite balsavimo korteles? Left mine. Yeah. Scusate un momento, succede. Sorry, but I'm afraid uh, to have to left my in, in. Atsiprašau, aš greičiausiai pamiršau savo balsavimo kortelę plenarinių posėdžių salėje. You? No, no, the card is, is worse. <laughs> Sorry. <laughs> the <laughs> card. It, normally it, it, it don't, uh, doesn't happen, but sometimes. Che facciamo? Allora, uh, if you allow me to, to vote, uh, sign in my vote, is not a... Kadangi tai nėra slaptas balsavimas, aš tiesiog pakelsiu ranką. Uh, pradėkime balsavimus. Taigi, Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas. Ne? Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė. Dar kartą, kas už. Dėl devinto pakeitimo, kas prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvyliktas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Tryliktas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Keturioliktas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Penkioliktas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Antras kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta, tačiau noriu pasitikslinti. Balsavimas pradedamas. Okay. Chiudo la votazione. Balsavimas baigtas. Atmestas. 23. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 25. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 37. Kas už? Kas prieš susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Dėl 37 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 38 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 40. Pasitikslinkime dėl 39. Tiksliau, dėl 40. Ne, 39 sako pirmininkė, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 3a pastraipa 40 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 41, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 42, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 47, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 48, kas už, kas prieš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 atmesta, bet pasitikslinkime. Pirmininkė pasitikslina 64 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, atmesta. 70. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 71. Kas už?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 77. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 8. Kompromisas pranešėjo. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 79. Kas už, kas prieš susilaikė. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dviem balsais. Pakeitimas yra patvirtintas. 14 už, 12 prieš, 2 susilaikė. 83. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 84, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 85, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 86, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 87, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 88. 91. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ne, reikia balsuoti dėl pirmos dalies. Taigi, 93. pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 94. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 97. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 9. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 10. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas dėl viso pranešimo projekto. Balsavimas pradedamas. problema. We can't give all that. Ah, no. Okay. Okay. Okay. Okay. Just a minute. Okay. Everybody's vote? Okay. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 5 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ačiū. Thank you also to shadow rapporteur. Ačiū taip pat ir šešėliniams pranešėjams ir sekretoriato darbuotojams. Dėkuoju. Allora, ora noi proseguiamo eh, in, eh, per una cosa molto bella. Dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės eh, punkto. Norėčiau kalbėti apie eh, jaunimą, kuris eh, tiki Europą ir tai tikrai teigiamas dalykas. Jūs greičiausiai žinote, kad pagal mūsų darbo tvarkę mes turėtumėm pasikeisti nuomonėmis su aštuoniais jaunuoliais, kurie priklauso e, aštuonioms, tiksliau penkioms toms nacionalinėms komandoms, e, kurios laimėjo Europos karolio didžiojo jaunimo premiją. E, ši premija buvo įsteigta 2008 metais, bendradarbiaujant Europos parlamentui bei tarptautiniam uh, E, Karolio didžiojo jaunimo premijos e, fondui. Visų pirma, norėčiau e, pasveikinti šios premijos laimėtojus iš Luksemburgo, Kelly Adauer ir ponui Lygi, kuriems premija buvo suteikta už projektą Real Time WW1 E, toliau antra e, premija buvo suteikta e, Prancūzijai už Fronteras projektą ir trečia premija buvo suteikta Austrams, Kiprui ir Ispanijai. Kipro projektą pristatys Nikolaus, o info aktualidat E, projektą pristatys e, ponia Garcijas. Taigi, e, sveiki atvykę, linkiu visiems nusifotografuoti, kadangi tai yra labai svarbus renginys tiek jums, tiek mums ir tikiuosi, kad ši patirtis dalyvaujant šiame konkurse jums mm, įsimins. Taigi malonu su jumis susitikti, o dabar siūlau daryti taip. E, suteiksiu galimybę kiekvieną projektą pristatyti E, tam bus skirta po 7 minutės, po to bus organizuojamos e, diskusijos 30 minučių, nes e, mes tikrai norime sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip jums kilo mintis įgyvendinti šios projektus, kas su jais yra daroma. Taigi aš dabar norėčiau a, suteikti žodį trečio, trečiojo apdovanojimo laimėtojams iš Prancūzijos, poniai Farai Frop. Beh, eccola. Prego, alė la parola. Prašome. Bus, um... Labą dieną, Europos parlamento nariai, taip pat komisijos atstovai. Labas rytas, ačiū už mums suteiktą galimybę pristatyti mums savo projektą. Tai tik, mums tikrai didelė garbė. Dar kartą ačiū. Mūsų projektas e, kalba apie sienas. Atsiprašau, sako pirmininkė. Galime uh, prigesinti šviesas. Taigi, šis projektas skirtas ne tiek sienų apibraižoms, bet bendruomenėms gyvenančioms pasienyje. Žmonėms, kurie E, gyvena, keliauja, kurių asmeninė patirtis siejasi su valstybių sienomis. Ir projektas vadinasi Europos siena. E, projektas ir svetainė mūsų sudaro daugybę dalių, ten yra reportažų Jie buvo pradėti renkti prieš tris metus, draug, keletas draugų susitiko Luxemburgo aikštėje ir nusprendė, kad būtų įdomu parengti reportažus apie žmonės gyvenančius Europoje. Dabar mūsų yra dešimt ir iš tikrųjų apie 40 žmonių nuolatos e, rašo šioje svetainėje. E, svetainės kalbos yra prancūzų, anglų, vokiečių istorijos, kurios čia pristatytos yra tikros, e, išgyventos, įdomios. Galbūt ne visos yra tikros, netikriname. E, mes tolerantiškai e, tuo klausimu elgiamės ir leidžiame visiems rašyti. svarbiausi dalyviai. Pristatysiu juos trumpai. Klemens Klep, Žiulian Bodry, taip pat mano šeimos nariai, kurie prisidėjo. Kiti žmonės, kurie e, labai daug prisidėjo, kuriant šį projektą, tai žmonės gyvenantis e, įvairiausiose Europos vietose, e, Kaip jau sakiau, mūsų šiandien yra 40, o e, reportažuose pristatytos devynios valstybės, taip pat ir ne ES šalis e, Marokas, Alžyras, Azerbaidžianas, šalis, kurios šiek tiek ribojasi su ES. Ir, e, na, tai iš tikrųjų svetainė skirta tarp valstybiniams ryšiams, santykiams. O čia matote mėnesio reportažą. Mes pristatome e, originalę, šiek tiek kitokią istoriją kiekvieną mėnesį. Čia apie žmogų, kuris e, važinėja iš e, Alžyro į Briuselį, jis pasakoja apie uh, savo, e, savo gyvenimą, apie taip, kaip jiems sekasi e, praeiti muitinę kiekvieną kartą. Čia yra mūsų mm, svetinės kuriejų nuotrauka, kurie prieš keturis metus Briuselėje nusprendė kurti šį projektą. E, šis svetainės dalis vadinasi e, portfelis, tai žmonės, e, čia, spausin, čia talpiname e, nuotraukas žmonių, kurie e, savo keliones pristato nuotraukomis. Pavyzdžiui, čia matote nuotraukas žmogus, kuris keliavo iš Berlyno į Maskvą. Nufotografuoti sudėtingesni sienos pereimo punktai bei taip pat, pavyzdžiui, Slovenijos, Italijos sienos pereimas, apie tai pasakoja Giovannis, yra ir kai kurių šalių regionų pristatymas, pavyzdžiui, Italijos, bet Trastevere, apie Italijos kultūrą. Tikriausiai jums įdomu, kaip mes uh, parengėme savo reportažus, galima pasinaudoti e, štai tokią priemonę, aplikaciją, kuri yra mūsų svetainėje ir pas, pasinaudojant ją su, suredaguoti, sukurti tą reportažą. Taip pat naudojamės Google Maps e, programa. Jie atveria daug galimybių, galima žymėti regionus žemėlapyje skirtingomis spalvomis. Taip pat, e, pavyzdžiui, nurodyti, ar pasienyje yra kokios, kokių nors parduotuvių ar kitų svarbių taškų ir visą tą informaciją įtraukti žemėlapį. Tie e, projektai nebūtų išvykę dienos šviesos be mūsų partnerių. E, mūsų partneriai Berlin tinklaraštis ten e, rašantis žmonės e, aprašo e, Lenkijos, Vokietijos pasienio gyvenimą. Ir taip pat Štadgišpreiche dar viena svetainė įmonė organizuojanti keliones. Žurnalas, kuriame aš dirbu, Paris Berlin, ir taip pat all contents. Užbaigdama norėčiau pakalbėti apie tai, ką dar norėtume nuveikti su mūsų svetainė. Apie tai kalbėjome su draugais ir kuomet mums buvo suteiktas Karolio didžiojo <clears throat> apdovanojimas, nusprendėme, kad galime e, padirbėti daugiau, giliau, spausdinti straipsnių, pasidomėti, išanalizuoti, kas domėsis mūsų svetainė. Taip pat e, parengti daugiau projektų, e, interviu, reportažo apie žmonės gyvenančius pasienyje. Mes ėmėmės ir, ir, ir migrantų krizės e, dirbame su organizacijomis aktyviomis šioje srityje. Norėtume, kad partneriai padėtų mums publikuoti plačiau informaciją apie mūsų svetainę ir galbūt, pavyzdžiui, rengintis rinkimams Prancūzijoje ir Vokietijoje 2017 mes sukursime rinkimo observatoriją ir tikime surenkti diskusijų šiomis temomis. Tikiuosi, kad neviršiau savo pasisakymui skirto laiko. Noriu dar kartą labai padėkoti Europos parlamentui visiems, kurie padėjo mums. Dėkoju parlamentui už paramą, už gražius susitikimus Briuselėje ir Achenė. Raginu, kviečiu visus e, apsilankyti mūsų svetainėje ir galbūt e, pas, parašyti reportažą apie patirtis susijusią su ke, kelionėmis pasienyje. Ačiū Jums. Norėčiau pasakyti, kad man padarė labai didžiulį įspūdį jūsų pasirinkta projekto tema - sienos. Norėčiau priminti kolegoms, kad e, kiekvienas projektas, kuris yra apdovanojamas e, e, Karolio didžiojo premija, yra vertinami e, jaunimo e, pačių organizacijų, o po to yra antras atrankos raundas, kurio metu yra atrenkami e, trys premijos laimėtojai. Ir atrankos komisijoje dalyvauja Europos parlamento nariai ir taip pat tarptautinio Karolio didžiojo premijos fondo atstovai. Dabar norėčiau um, suteikti žodį um, ponui Matie Milieu, kuris pristatys Austrų projektą. Prašome. Uh, alors, merci à tous. Labas rytas. Visiems dėkoju už šią progą pasisakyti. Aš atstovauju Austriją, bet kadangi, Austriją, bet kadangi esu prancūzas, kalbėsiu savo gimtają kalbą, prancūzų kalbą. E, socialinis futbolo klubas yra sportinė, e, taurė yra sportinė programa, turbūt niekas tuo nesistebi. E, tai yra futbolo turnyras, kuris vyksta jau dabar daugiau negu 13 metų. Ir Elmaras manęs paprašė, kad tą projektą gyventume nedideliam kaime šalia Graso E, jaunimas, vaikai 15 maždaug metų e, dalyvauja tame futbolo turnyre. Šiaip jame e, gali dalyvauti visi nuo 11 iki 18 metų ir mergaitės ir berniukai, mišri publika, taip įpareigojame komandas kiek, turėti savo tarpę bent vieną mergaitę, kad e, mergaitės nebūtų atskirtos nuo futbolo. Kiekvienais metais vyksta e, tas renginys, e, birželio mėnesį ir, kaip jau sakiau, jau 13 metų tai vyksta. Kitas įvyks kitais metais. Kodėl tai Europos masto projektas? Todėl, kad maždaug 20 komandų dalyvauja maždaug kiekvienai būna mm, iš viso maždaug šimtas vaikų susirenka. Ir mums labai svarbu, kad būtų išlaikyta pusiausvyrą tarp vietos, uh, Gratvaino komandų ir Europos uh, dalyvių. Paprastai rezonansas būna gana neblogas tų varžybų, vietos komandos labai aktyviai dalyvauja, labai nori dalyvauti ir be to mes uh, E, palaikom ryšį su to nedidelio kaimo viešbučių restoranu, jie irgi pasipelno iš to Europos masto projekto. E, pusė maždaug komandų būna iš kitų Europos valstybių. E, per pastarosius 30, me, 13 metų maždaug 20 komandų dalyvavo ir yra nuolatinių dalyvių. Mes esame Austrijoje, todėl mūsų supa labai daug uh, E, kaimininių valstybių, nes valstybė nedidelė, tai jiems toli netoli važiuoti, pavyzdžiui, iš Italijos ar iš Vengrijos. Ir e, be to užmesgame jau partneriškus ryšius su kitomis komandomis. Šiais metais atvažiuos Prancūzijos komanda ir e, jis susidomėjo to Social Soccer Cup. Visuomet stengiamės užmėgsti ryšių, norėdami, kad atvažiuotų kuo daugiau jaunų žmonių. Norėčiau pristatyti futbolo komandas, kurios E, atstovauja mokyklas, licėjus mm, ir tas futbolo klubas paprastai juos labai glaudžiai suvienyje. Galim tas skaidrės pra, pra stumti greičiau. Aš dar kartą kartoju, kad tai yra futbolo renginys, taigi e, pagrindinė veikla yra žaisti futbolą visą savaitgalį. E, būna rimtas turnyras, komandos suskirstamos į grupės, paskui jinai pusfinalį į finalą. Ir mm, žiūrim, kad visos komandos žaistų maždaug tiek pat varžybų. Net ir paskutinė, daugiausiai pralaimėjusi komanda turi galimybę žaisti tiek pat varžybų, kaip ir laimėjusiai. Ir vis tik tai turim pripažinti, kad nors jaunimas susirenka žaisti futbolo, greta vyksta dar daug visokiausių renginių. Pavyzdžiui, vairiausi uh, Vyriausios Viktorinos žaidimai, spektakliai, bendros vakarienės. Ir taip jaunimas susipažįsta tarpusavyje, susiranda draugų, aptaria Europą. Ir be to organizuojam seminarus, kuriuose yra kalbama būtent apie Europos Sąjungą. Dvi futbolo aikštės yra keturios komandos gali žaisti vienu metu, vadinasi visos kitos tuo metu nieko nedaro ir jos turi veikti kažką kitą. Uh, Aišku, tam, tiems jauniems žmonėms rūpi labiausiai futbolas, didelė dalis nori stebėti tas varžybės, turbūt Europos reikalai jiems mažiau rūpi. Bet čia matome nuotraukų iš seminarų įvykusių per pastaruosius metus ir čia savo gimtosiomis kalbomis, kartais angliškai jaunimas diskutuoja apie Europą ir visi suvokia, kad yra Europos piliečiai. Taip pat labai svarbu šiuose nuotraukose suprasti, kad uh, tą savaitgalį Gratvaino kaime e, jaunimas labai aktyviai bendrauja. Atkreipime dėmesį, kad jau 13 metų e, tas renginys tęsiasi. Yra sukūriami jau jaunimo tarsi tinklai, pavyzdžiui, Belgijos ir Vokietijos komandos per šį renginį susitiko ir dabar kiekvienais metais e, jie tarpusavį bendrauja. Kiek žinau, šį savaitgalį vėl jie susitiks Vadinasi, Gratvaino kaimo renginys sukuria tam tikrą domino efektą ir jaunimas bendrauja per visus metus. Ir tai yra labai svarbu Europos mastu. Grazie della vostra complimenti, molti complimenti. È interessante perché nel mio paese in Italia eh, Ačiū Jums už pristatymą. Aš žinau, kad eh, Italijoje yra įgyveninamas panašus socialaus eh, futbolo projektas. Uh, E, taigi, aš laikausi nuomonės, kad per Karolio didžiojo e, premiją galima užmėgsti ryšius e, tarp skirtingų šalių. Mes visai neseniai buvo, esame organizavę klausimus apie socialinio sporto renginius ir sakėme, kad visa tai prisideda prie asmenų, kuriems kyla problemų integravimo Ir laikomės nuomonės, kad e, toks projektas yra labai svarbus jaunimo integravimui. Dabar e, norėčiau suteikti žodį e, pagrindiniam premijos e, laimėtojui, tai yra Luksemburgo projekto atstovams. Ah, non, c'est plus. Sì. Ah, sorry, sorry, no. Pensavo fosse fourth and, and five. Ah, no, no. The, the, the, parity. Parity. Allora, tre premi, cioè tre eh, gruppi sono... Atsiprašau, eh, sako pirmininkė, yra trys projektai, kurie buvo apdovanoti trečiaja premija. E, toliau, turėtumėm suteikti žodį Marius Agatokleus ir Nikolaus Kristofi, kurie pristatys Kipro projektą susijusiu su verslumu. Prašome. <laughs> Ačiū. Noriu padėkoti mums už sutik, jums už sutiktą galimybę pristatyti savo projektą. Jo pavadinimas verslumas, e, e, sprendimas e, prieš nedarbą. Tai 2014 jaunimo veiksmų planas, kuris buvo bendrai finansuojamas. Visų pirma, apie tai, kas mes esame. 1998 e, metais mes atsiradome kaip nepelno nevyriausybinė organizacija viename Kipro kaimelėje. Iš tikrųjų mes buvome draugų grupė ir bandėme susirasti galimybių savo ir e, kaimo jaunimui. Mūsų tikslas suteikti galimybių galių jaunimui visuomenėje skatinti dialogą e, jaunimo tarpe Kipre, užtekrin... tiesti ryšius su Europa taip pat. Kaip atsirado ši idėja? E mąstėme apie novatoriškas alternatyves idėjas, kai, e, kurių pagalba bandėme spręsti jaunimo nedarbo problemą e, Europoje. E, pasitelkėme švietimo iniciatyvas, taip pat rėmėmės struktūriniu dialogu Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos pirmininkavimo trijulės metu. E, Taigi mūsų partneriai yra jaunimo verslo tinklas iš Graikijos, taip pat e, e, organizacija iš Rumunijos, iš Italijos. Mes e, visos šios organizacijos siekia mažinti jaunimo nedarbo lygį savo šalise. Bendradarbiaujame su organizacijomis, kurių padėtis yra panaši kaip ir mūsų. E, tai organizacijos veikiančios nedideliuose kaimuose, kur yra aukštas nedarbas. Pristatysiu metodus, kuriuos naudojome įgyvendindami projektą. Visų pirma, e, paragino, e, kvietėme dal, dalyvius prisistatyti, papasakoti, ko, ko, ko, kuo jie ypatingi, Mm, ko jie siekia, ar jie galėtų tapti lyderiais, paskui raginame juos e, e, pasitelkti kūrybingumą ir novatoriškumą ir kurti plakatus, reklaminius skelbimus, kurie pristatytų savo idėjas. Ir paskui jie pristato produktą, kurį sukuria pasiūlo e, mažoms auditorijoms. E, idėjos, pavyzdžiui, buvo pasiūlytos Tai buvo įvairiausios idėjos, pavyzdžiui, e, kaip e, geriau sutvarkyti mašinų stovėjimo aikšteles arba Apple telefonams skirtą aplikaciją, padedantį surasti raktus namų raktus, jeigu juos pameti. Mes prašėme dalyvių pristatyti savo idėją svetainėje ir taip susirasti panaš, bendraminčių, kuriuos sudomintų jų idėjos arba kurie masto panašiai. Taip pat e, prašėme dalyvių papasakoti apie nedarbą, apie socialinę atskirtį ir klausėme jų, ar jų nuomonė Jeigu neturi darbo, tai reiškia, kad tai automatiškai grėsia socialinė atskirtimi. Atsakymas buvo, kad taip gali nutikti, nes jie neturi darbo, esi namuose, neturi pinigų ir tiesiog esi namuose vienas ir nieko nedarai, nesprendi savo problemos ir pra, pamažu prarandi pasitikėjimą, kad susirasi kada nors, kad rasi kada nors darbą. E, prašome papasakoti apie tai, kaip, kaip e, kovojama su nedarbu, kokie yra mm, negatyvus pavyzdžiai. Pavyzdžiui, jie papasakojo, ką e, daro jų šalių vyriausybės. Tarkim, e, skiria lėšų žmonėms, kad jie galėtų dirbti pusę metų. Taip, kiti kalbėjo apie talentų banką, e, kur gali ieškoti savo tinkamos veiklos. Taip pat bandėme aiškintis, ką reiškia nedarbas, nedarbo situacija kiekvienoje konkrečioje šalyje. E, rezultatai, informacija, kurią surinkome iš dalyvių. E, bandėme E, organizuoti keitimąsi nuomonėmis nedarbo tema. Ir mūsų seminaro dalyviai buvo skatinami siekti verslumo iniciatyvos, taip pat e, pasirinkti tuos įgūdžius ir e, žinias, kur, kurios padėtų jiems sugrįžti į darbo jėgos rinką. Šiuo projektu tikslas buvo pasiūlyti mokymų, mokymo galimybę jaunimui, paskatinti juos būti kūrybingesniais ir novatoriškesniais. Šio projekto šūkis, jei nerandi darbo, tai susikurk darbo vietą. Projekto pabaigoje pristatėme jiems Europoje egzistuojančias galimybes pasakome apie tai, kaip jie galėtų susirasti darbą, pavyzdžiui, per Erasmus Plus programą, e, pasakome apie Erasmus programos skirtą jauniems verslininkams, jaunimo, e, darb, jaunimo darbo garantijų schemą, apie jaures. Kai kurie dalyviai pasakojo apie tikančius pavojus, pavyzdžiui, ir apie galimybės, tarkim, e, yra tokių projektų, kuomet e, už, pasiūlęs gerą idėją gali gauti finansavimą. Ačiū už galimybę pasisakyti. Uh, the... Prieš patvirtindami dom, mūsų kolegos, dom, mes kaip tik netrukus tvirtinsime kolegos Dombrovskio pranešimą dėl jaunimo įgūdžių. Taigi jūs kaip tik laiku pasisakėte. Uh, o dabar pereikime prie Ispanijos projekto kurio pavadinimas Info aktualidat. E, vėlgi e, šį projektą sustatys du žmonės, ponas Javier ir Kristina. Prašome. Sorry. Buenos días a todos. Buenos días, presidenta. Labą dieną visiems, labą dieną pirmininkė. Dėkuoju už susidomėjimą mumis. Pirmiausia, Kalbant apie mūsų projektą, turiu pasakyti, kas mes esame. E, tai yra žurnal, internetinė žurnalistų mokykla, internetinis laikraštis. Ir ironiška tai, kad e, žurnalisto tų mokykla e, net, iki šiol neturėdavo laikraščio, kuriame e, besimokantys studentai galėtų tarsi atlikti praktiką. Betgi jeigu ne praktikuosimės, tai e, nieko nepadarysime. Paprastai e, tokius straipsnius, e, kai rašome, rašome apie Europos viziją arba bent jau apie Madridą. Todėl mes kreipiamės į Europą per pastarosius trejus metus. Buvo užmėgstas Erasmus korespondentų tinklas. Kažkaip traukiam. komunikacijos e, problemos. Taigi, 30 Europos miestų per pasarosius trejus metus e, e, dirbome, įtraukėme, turėjome savo korespondentus. Iš esmės tai buvo, tai buvo žurnalistų mokyklų tinklai. Kalbėtojas atsiprašo, kad skaidrės susimaišė. Taigi, ką mes iš tiesų darome? Mes ir redaguojame, taisome. Nėra taip, kad kažkas parašo straipsnį ir mes jį išspausdiname. Mes kaip tikrame laikraštyje viską sutvarkome. Taigi, koks yra mūsų pagrindas darbo? <laughs> štai čia tas žemėlapis, pagaliau, štai tas žemėlapis. Čia yra visi mūsų korespondentai, nuo Graikijos iki Arkties rato. Bueno, la base de nuestro eh, proyecto, ¿cuál es? Los corresponsales. Taigi, iš esmės, mes e, savo darbą grindžiame korespondentais, norėjome sukurti Europos viziją, bet pirmiausia reikėjo savos vizijos. 60 žurnalistų, reporterių, įprastinės naujienos, tokios kaip e, e popiežiaus Pranciškaus vizitai ar Margaret Thatcher mirtis. Bet taip pat yra ir kitų žiniasklaidai aktualių temų. Pavyzdžiui, padarėm interviu su šveicarijos policininku arba e, benamiu. Europiečiams tie reikalai rūpi ir visi reporteriai e, tam pritarė. Tuo pat metu yra sukuriamas įspūdis, kad europiečius šis tas vienyje. Dar vienas mūsų projekto e, svarbus elementas yra Erasmus programa. Visi, kas esam dalyvavę Erasmus projekte, žinome, kaip nervinamės prieš važiuodami naują miestą. Jeigu važiuoji Briuselį, tai bijai net pagalvoti, kaip veikia viešasis transportas. E, Ir mes savo sistemoje rašome, kur eiti apsipirkti, kur nusipirkti pigaus maisto, e, kaip atsigauti iš miesto, pakra, miesto pakraščio į centrą. Tarsi išgyvenimo vadovas toksai. Aišku, Erasmus yra studijų programa, bet nepamirškime, kad ji yra susijusi su, ir su keliavimu. Todėl ir kalbame apie Europos masto keliones, Eurotrip. Ten mes kalbame apie tai, kaip keliauti, kaip iš Paryžiaus į Briuselį nusigauti E, už vieną eurą. Yra daug asmeninių e, nuomonių, asmeninių istorijų pristatoma iš kelionių. Stengiamės visuomet išlikti objektyvus, bet aišku, ne visada pasaulis yra gražus ir ES ne viskas tobula, todėl turime ieškoti ir tamsesnių pusių. Turime e, nuomonių skilti, kurioje yra kalbama su studentais, kurie atli... Tai, mokosi magistrantūroje kitose miestuose. Štai čia turime Europos komisijos narį iš Ispanijos, kuris pasakoja savo įspūdžius. Dar nuotraukų iš Eurotrip dalies. Atsiprašau dar kartą, sako kalbėtojas dėl skaidrių netvarkos. turime ir tokių specialių leidinių, kaip pavyzdžiui šį apie antrąjį pasaulinį karą, kai buvo pažymos 75-osios metinės. Mūsų korespondentai čia rašė apie istorinius įvykius įvairiose valstybėse. Štai čia matome žymaus e, Suomijos snaiperio arba Prahos e, skerdiko istoriją Socialinio darbo skyrius e, įgyvendino atskirą projektą su devyniais universitetais iš skirtingų valstybių. Visi tie studentai susirinko į Madridą, aptarė e, galima darbo perspektyvas. Nuvežėme juos į didžiausią e, lušnynų kvartalą Europoje, o jis yra būtent Madride. Parodėme skirtingą gyvenimo lygį Ispanijoje kuris iš dalies yra susijęs su finansų krize. Ką mes darome? Su kitais europiečiais mes e, pasikeičiame įspūdžiais apie tai, kaip gyvename Ispanijoje ir kitose valstybėse. Šis puslapis yra skirtas e, kovai su euroskepticizmu. Kalbam ne tik apie Europą kaip e, krizės sukūrėja arba apie tai, kokie baisus yra Europos parlamento nariai. Mes kalbame apie Europos gerąją pusę, apie integraciją, apie bendrą žemės ūkio politiką. Ir žiniasklaida, pagrindinė žiniasklaida to nelabai žavisi. Ir todėl mes nusprendėm, kad reikia pradėti tą projektą prieš euroskepticizmą. Aišku, mes nesakome, kad viskas, kas vyksta Bruselėje, yra puiku. Norime informuoti žmonės, jaunus žmonės apie tai, kas vyksta, kad jaunimas e, pats galėtų susiformuoti savo nuomonę. Ateityje ir toliau informuosime žmonės iš ES, iš europietiškos perspektyvos apie ES. E, turime nemažai ir atsiliepimų. Erasmus studentai kartais ateina į mūsų fakultetą ir pasakoja, kaip jų akimis atrodo gyvenimas Madride, Ispanijoje. Taigi vyksta toksai niekad nesibaigiantis pasikeitimas nuomonės. Manau, kad tai leidžia sukurti tokį Europos mentalitetą. Norim, kad visi gerai suprastų, ką mes darome visiems turi būti e, suformuota, suformuotas panašiai pasaulyje žiūra. Mes esame iš Ispanijos, bet mes esame europiečiai. Kalbėtojas dar kartą atsiprašo dėl sunkumų. Ačiū. E, visų pirma, turiu pasakyti, kad mano internetinė svetainėje pateiksiu informaciją į jūsų projektus, kad visi matytų, kaip e, jaunimas supranta ir išgyvena Europą. Dabar norėčiau suteikti e, žodį e, pirmosios Karolio didžiojo e, premijos laimėtojams, ponui Legai ir Karl Rich, kurie pristatys At Real Time WW1 projektą. Prašom, pristatykite, ką reiškia šis trumpinys. All, like express... Visų pirma, norime pasakyti, kad mums didelė garbė būti čia. Mes su kolege e, studijavome Luksemburgo universitete šio laikinė istorija, magistro studijos ir e, su kolegomis dalyvavome šiame projekte. Šis e, įrašas Twitteryje pavyzdys, ką mes nuveikėme. Savo Twitterio paskyroje pasakojame apie pasaulinį didelį, didįjį karą, pasaulinį karą, pirmąjį pasaulinį karą, apie tai, kaip uh, karaliai ir paprasti žmonės gyveno tuo laiku, kaip, kaip viskas vyko nuo karo paskelbimo Bulgarijoje iki jo e, įsibėgėjimo prieš šimtą metų. E, artėjant Bal Balkanų karo metinėms mes kalbėjome apie, raš, įrašėme apie vers, Versalio sutarties pasirašymą. Norėčiau padėkoti e, buvusiems dabartiniams ir ateities studentams, kurie prisidėjo prie šio projekto ir dalyvavo jį rengiant. Tai atspindi mūsų tikslą e, kitaip pristatyti pirmąjį pasaulinį karą ir pristatyti jį iš nacionalinės perspektyvos, iš tokios perspektyvos, e, kur, kur visi svarbus, neatsižvelgiant į jų kilmę ar socialinį statusą. Mūsų projektas prasidėjo Twitterio e, paskyroje ir ten kasdieną publikuojame informaciją, pasakojimus, nuotraukas apie tai, kas įvyko prieš šimtą metų. E, čia rašė studentai, e, studijuojantis šio laikinę istoriją magistro studijose. Ir komentarus komentarų susilaukėme iš įvairiausių skaitytojų ir bandėme pasidalinti įvairiausių faktų mozaiką mūsų, mūsų sekėjų skaičius išaugo iki 10 tūkstančių. O 2013 mes kiekvieną dieną e, skaldama po tris įrašus. Nors tai nebuvo lengva, bet tai skatino mus būti e, kūrybingais. Kadangi mes esame istorijos studentai, e, mes privalėjome savo informaciją paremti e, skaitmeninės, skaitmeninės informacijos šaltiniais. kad pailustruotume temą, kurią pristatinėjome, bendradarbiavome su muziejais Europoje ir taip pat su Europeanos projektu. Čia matote piešinį. Piešiniai buvo svarbi mūsų projekto dalis, nes mes Ištyrėme daugybę dienoraščių, laiškų, asmeninių užrašų ir šie informacijos šaltiniai buvo tikrai svarbus mūsų e, skaitytojams, nes, nes taip jie galėjo pamatyti karą per tuo, tuo metu gyvenusių žmonių akis, suvokti, ką reiškia karas e, emocijų lygmenių. Čia yra propagandinis paveiksliukas iš Anglijos, bet tokių mm, buvo visame pasaulyje. Buvo vokiškų, rusiškų, e, prancūziškų. Beveik visos šalis dalyvavusios kare susidūrė su ta pačia situacija. Reikėjo e, kurti plakatus, raginančius žmonės kovoti ir visų šių plakatų žinia buvo ta pati. Šiame projekte mes bandėme parodyti, kad netgi atsidūrę konflikte mes neprarandame e, panašumų ir egzistuoja toks dalykas kaip bendra Europos istorija. Čia matote Turkijos snaiperį maskuojančią uniformą. Ši informacija, manome, atliko ir edukacinį tikslą. Uh, yra viena istorija susijusi su 1917 metais. Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta idėja sukurti e, netikrą Paryžiaus miestą, kad vokiečiai jį subombarduotų. Na, šis projektas nepavyko, bet mes bent jau pristatėme jį. šio projekto tikslas pristatyti visus karo aspektus. Mes bandėme pristatyti e, tai, kas iš tikrųjų įvyko prieš šimtą metų, atgaivinti istoriją dabar ir, ir papasakoti, kaip karas palėtė visus žmogaus gyvenimo aspektus. Nebegali, pavyzdžiui, nebegalėjai kepti tų pačių kepinių, nes cukrus labai pabrango. Austrijos moteris nebegalėjo dėvėti prancūziškų drabužių, nes. E, to nebuvo galima daryti. Karas pakeitė mm, kasdienės gyvenimo smulkmenas. Ir todėl šiuo projektu bandėme parodyti, ką reiškia gyventi suskaldytoje Europoje prieš šimtą metų, kad suprastume, ką reiškia gyvenimas šiandien taikoje. Ačiū. Thank you for this commitment also because... Ačiū Jums už pateiktą informaciją. Na, Jūs parodote, kaip jaunimas žiūri į pirmąjį pasaulinį karą ir jūs pasinaudojate Twitter. Tai yra tikrai inovatoriškas dalykas. Ir nemanau, kad e, nei vienas iš šių projektų greitai nesibaigs. Aš tuos visus įstikinus, todėl kad jūs e, e, esate entuziastingi, aktyvūs ir šie projektai bus įgyvendinami ateityje. Mūsų kolegoms e, norėčiau priminti, kad visai neseniai buvo patvirtintas e, pranešimas dėl įgūdžių ugdymo politikos kovai su jaunimu nedarbu. Darbus e, kalbama apie pranešimą, kurio tema mokymas apie ES mokykloje. Ir, aišku, jūs galėsite pateikti labai daug įdomių minčių dėl minėto pranešimo. Na, o trečiasis e, pranešimas bus pristatytas e, ponios Julie Ward. Ir jis yra skirtas kultūrų dialogui, kultūrų įvairoviai ir švietimo vaidmeniui skatinant pagrindinės ES vertybės. Taigi tikiuosi, kad jūs dalyvausite taip pat ir tolesnėse diskusijose. Labadiena. E, visų pirma, aš šiltai sveikinu visus nugalėjusiosius. E, atlikot puikų darbą, tikiuosi, kad jį ir toliau tęsite. Aš įsivaizduoju, kaip sunku buvo e, žiūri išrinkti laimėtojus. Šiemet, šiemetiniai laureatai rodo, kaip sunku buvo pasiekti e, tas premijas ir projektai, kuriuos išrinkome, yra tikrai puikus. Jie labai skirtingi tarpusavyje, bet svarbiausia, kad jie parodo, kad visas šiandienos Europos problemas galime išspręsti e, tokiais projektais. Lygiai taip pat galime kovoti su euroskepticizmu. E, įkvėpia tai, kad visoje ES dar yra tiek daug jaunų žmonių, kurie yra pasirengę bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, su kitų šalių jaunimu, nori, kad Europa taptų geresnė, kad e, ji išliktų ateityje gyvybinga. Paskutinis pavyzdys e, rodė, kad reikia pažvelgti šiek tiek į praeitį. kuri dėl kurios Europoje susidarė labai daug skurdo ir žmonės turi labai daug kentėti. Į karą buvo pažvelgta iš asmeninės perspektyvos, iš pavienio žmogaus požiūrio taško, ne iš valstybinio masto. Per daugiau kaip 70 metų ES buvo pasiekta E, daug. Šiandien turbūt e, sunku europiečiams būtų ir įsivaizduoti, kad kertant sieną reikia rodyti pasą ir gali būti net nepraleistas. Ir e, taip pat prisimename, kad anksčiau galbūt nebuvo galima importuoti vieno ar kito produkto, šiandien tai yra sunkiai suprantama. Svarbu yra žvelgti į praeitį ir taip suvokti, kas yra pasiekta, bet lygiai taip pat turime žiūrėti į priekį ir galvoti apie tai, ką reikia padaryti. Tai tin vertinga, kai kalbam apie jaunimo nedarbo problemas, kurios leistų jauniems žmonėms vieniems kitus geriau pažinti, e, apsimauti futbolo batus ar kažką panašaus ir bendrauti su kitais vietoj to, kad nieko neveiktų. Erasmus Plus programa ar Erasmus 2 programa yra labai didelis pasiekimas Europoje, turbūt vienas iš didžiausių Europos parlamentų per, e, pasiekimų. Ir labai džiaugiamės, e, kad e, tas projektas tobulėja. Labai malonu, kad mums pavyko uh, įtraukti jaunimą. Jaunimo mainai yra nepaprastai svarbus Europos ateičiai. Kalbėjom apie domino efektą, vienas iš kalbėtojų paminėjo jį. Mes tikimės, kad e, jis iš tiesų egzistuoja, jis neapsiriboja tik taip projektais ir jų dienomis. Dar kartą labai ačiū visiems, kad taip ryštingai ir sunkiai dirbate ir nenuleidžiate rankų. Aš matau jūsų entuzijazmą. Tai man suteikia vilties, kad Europa ateitie išliks. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Julie Ward. Prašome. Uh, thank you very much, and I know I'll be speaking. Labai ačiū. Aš žinau, kad netrukus man bus suteikta proga pakalbėti apie savo pranešimą. Pasakysiu tik, kad itin malonu šiandien būti su jumis ir E, jaustis, kad esu Europos atstovė, aš pati esu iš šiaurinės Europos dalies ir e, jaučiuosi visapusiškai europietė. Matau, kiek daug jaunimas entuzijazmo turi vakar. Čia buvo suteikta Europos piliečių premija. Aš e, su laureatais atėjau šiandien į posėdį, Džafa yra čia. Jis atlieka visus įkvepiantį darbą už tai ir laimėjo premiją vakar. O šiandien jūs atėjote į šį posėdį. Toks e, jaunimo e, kontaktų užmėsgimas, kontaktų tinklas sumažina skirtumus ir leidžia jaunimui spręsti visiems e, rūpimas aktualijas. Labai svarbu, kad visiems rūpi ir kritiškai analizuoti padėtį. Ir džiaugiuosi, kad matau tokius projektus kaip jūsų, kurie pasiekė ir mano valstybę. Mes turime tokių problemų kaip vanduo, pavyzdžiui, nes esame sala. Ir dabar aš išvelgiu žymiai daugiau ryšio tarp žmonių gyvenančių žemynę ir salose. Mano valstybėje tai labai jaučiame. Mums tokių kaip jūsų projektų reikia, kad galėtume pašalinti tą e, skirtumą, kuris e, egzistuoja tarp mūsų. E, Džafachė, žinau, nesijaučia nei kiek atskirtas, jis atlieka puikų darbą. Aš noriu tik tai pasakyti, kad mes, Europos parlamento nariai, net nežinome, kaip elgtis, pavyzdžiui, su eismo problemomis Briuselyje. Jūsų siūlymi projektai turbūt galėtų padėti tokias problemas išspręsti, nes panašu, kad e, visiems e, valdytojams tai yra neįveikiama problema. Šiandien vos patekau į parlamentą. <laughs> Labai rūpis jūsų patarimai, matote, labai įkvepia tai. Thank you very much. Uh, from my side as well, it was... Pone Tuper, aš irgi savo ruoštų noriu pasakyti, kad man jūsų buvo labai įdomu klausytis, pademonstravote daug aistros, e, noro dirbti, e, analizuoti Europos praeitį, dabartį ir ateitį iš labai skirtingų perspektyvų ir skirtingų susidomėjimo taškų. Man tai labai įdomu, nes taip e, Europos istorija, Europos projektas yra suformuojamas visapusiškai. Kai kalbėjome apie jaunimo premiją, e, akcentavome, kad labai svarbu yra keistis nuomonėmis, susitikti su kitais jaunais žmonėmis. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Aš labai džiaugiuosi, kad e, taip iš tikrųjų yra. Norėčiau sužinoti iš visų jūsų, kokia yra jūsų projektų e, istorija, kada jie prasidėjo, Ar jums pradedant buvo kiti projektai? Kodėl jūs nusprendėte mm, kandidatuoti Karolio didžiojo e, premijoje, premijai gauti? Gal galėtumėte papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo ir kodėl jūs nusprendėte e, kandidatuoti į premiją? E, Kas norėtų atsakyti šiuos klausimus? Nes iš tiesų būtų labai įdomu sužinoti, kaip gimė šie projektai, ar tai buvo padaryta jau esant Karolio didžiojo jaunimo premijai ar ne? Ir ar ketinate toliau gyvendinti šios projektus? Ok. Eh, en, en el caso del proyecto español, nuestro proyecto Infactualidad una... Mūsų Ispanijos projekto atveju eh, Infoaktualidad. Info Pradėjome darbą 2012 spalį. E, turėjome aišku tikslą skleisti informaciją apie Europą ir reklamuoti ją. Bet tuo metu nežinojome dar apie Karolio didžiojo premijos egzistavimą. E, ėmėmės projekto, nes mums patiko žurnalizmas ir žurnalistika bei Europos projektas. Mes nuolatos tobuliname savo svetainę, plečiame savo e, komandą, dabar mūsų yra 140 Ir per pasarosius tris metus su mumis dirbo daugybė žurnalistų. Apie tai, ką tik pasakau Kristinai, mano kolegiai čia. Ši premija mums, e, tai galimybė toliau užsimti tuo, kuo užsiimame. E, ir manau, kad mūsų dar laukia nemažai darbo, nes daugybė žmonių kritiškai atsiliepia Europą ir, ir kritikuoja tai, kas vyksta Europoje. Pirmininkė, ačiū Jums. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? E, aš norėčiau e, pabrėžti, kad šis e, futbolo renginys egzistuoja jau 13 metų ir mes atsitiktinai pamatėme informaciją apie Karolio didžiojo apdovanojimą. Ir Mm, mūsų projekte futbolas įgavo kitokį matmenį, europinį matmenį. E, mano kolegos jau dirba su šio projektu 13 metų ir mes tikrai iš pradžių neįsivaizdavome, kokį poveikį tas projektas gali padaryti. Ir šis apdovanojimas yra mūsų darbo įvertinimas ir tai tikrai labai labai malonu. So basically for us it was... Mums Mes ruošiamės 2013 metais Liuksemburgė surenktai parodai, skirtai e, pirmojo didžiojo karo metinėms, šimt, šimtų metų e, pažymėjimui. Ir mes nusprendėme e, nuveikti kažką patys, pradėjome tą projektą ir paskui toliau jį e, vykdėme. E, Bet e, iki šio Karolio didžiojo e, apdovanojimo mes, mus vertino gana skeptiškai, kad, kad ta tema, e, pirmasis pasaulinis karas jau pasenus ir niekam nebeįdomu. Tik sulaukę šio apdovanojimo susilaukėme ir dėmesio nacionaliniu mastu ir susilaukėme daugiau e, pasiekėjų. Tų, tų atsirado žmonių Kanadoje, Junktinėse valstijose, kurie domisi mūsų projektu ir tai tikrai mums padėjo. Ačiū. Dėkoju pirmininkė. Kalbant apie mūsų projektą, tai projektas gimė todėl, kad e, mes norėjome padėti jaunimui iš Kipro. Per pastaruosius septynerius metus mes įgyvendame labai daug e, projektų tiksliau veiklų, kurios davo, davė rezultatų e, jaunimui. Mes žinome, kad jaunimas yra e, pati svarbiausia Europai problema. Ir per šį projektą mes suradome sponsorių, e, su kuriais tam tikrais atvejais buvo nulatos patarbiaujama. Projekto metu mes daugiausiai akcentavome uh, E, tas veiklas, kurios leistų jaunimui įsidarbinti. O kalbant apie Karolio didžiojo premiją, mes apie ją žinojame. E, pateikėme paraišką premiją gauti tiek 10, tiek 11 metams. Pirmininkė. Ačiū. Norėčiau palinkėti visiems visokiojopos sėkmės ateičiai mes tikrai norėtumėm, kad su jumis dialogas tęstųsi ir rasime būdą, kaip tai daryti. Aišku, kai jau premjera teikta, mažai kontaktų lieka su Europos parlamentu. Tačiau, kadangi Europos parlamento darbas yra transliuojamas internetu, mes skelbėme savo pranešimus ir jeigu turite, turite kokių nors pastebėjimų, pastabų, galite visada su mumis susisiekti. Man atrodo, e, šiai minčiai pritars ir pranešėjai. Norėčiau padėkoti Francis Hutman už šią nustabę iniciatyvą, e, kurią remia Europos parlamento e, komunikacijos generalinis e, direktoratas. Taip pat norėčiau priminti ir tai, kad Europos parlamento informavimo biurai sunkiai dirba, kad informuotų jaunimą apie Europos Karolio didžiojo jaunimo premiją. Taip pat norėčiau, kad tie, kurie laimi premiją, apie ją daugiau informuotų kitus. Dėkoju. solo un momento. Bene, allora, eh, abbiamo ora... Gerbiami kolegos, eh, dabar pasikeisime nuomonėmis dėl eh, kolegos Dragičiai pranešimo. Pranešimas yra labai įdomus ir susijęs su mokymuose apie ES mokykloje. Tai yra labai svarbus dalykas ir dabar mes eh, išklausėme jaunimo atstovus. Taigi E, sakyčiau, kad labai svarbu, kad reikėtų palaikyti ryšį su jaunimo organizacijomis ir klausti jų nuomonės ir priimti domen jų pasiūlymus. E, turiu paminėti, kad dėl šis pranešimas bus pristatytas 12 e, lapkričio. Šiandieną bus tik tai pasikeitimas tokiomis preliminariomis nuomonėmis. Žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau Jums pristatyti e, savo pranešimą, kuris yra susijęs su mokymuose per Europos Sąjungą mokyklose. E, klausimas yra labai svarbus, atsižvelgiant į esamą kontekstą. Europos Sąjunga susiduria su įvairiais iššūkiais. E, didėja euroskeptikų skaičius, kyla klausimų apie ES institucijas ir bendras ES vertybės. Stiprėja populizmas, ksenofobija ir dėl tos priežasties kyla grėsmė e, demokratijai, pagrindiniams ES vertybėms. Dėl tos priežasties ES dažnai yra kritikuojama dėl demokratijos trūkumo, kad yra nutolusi nuo piliečių. E, piliečiai vis E, mažiau ir e, nenori dalyvauti ES e, rinkimuose. Pavyzdžiui, 2014 e, metais Eurobarometras e, atliko apklausą, pagal kurią paaiškėjo, kad 71 procentas ES piliečių sako, kad jie nepakankamai gerai informuoti ES, 44 procentai sako, kad jie e, turi ribotą žinias apie tai, kaip veikia ES. Taigi atsižvelgianti tai, nenuostabu, kad ES piliečiai E, jaučiasi nutolę nuo ES projekto, kad jie tampa euroskeptiškais ir jeigu jie kaltina, kad trūksta demokratijos ES lygmenių priemant sprendimus. Taigi e, piliečiai e, vis mažiau vis mažiau aktyviai dalyvauja ir rinkimuose į Europos parlamentą. Mes tą matėme paskutinių rinkimų metu. Galima pasakyti, kad nuo 79 metų E, paskutinio Europos parlamento rinkimo metu buvo užfiksuotas mažiausias rinkėjų aktyvumo lygis. Taigi norime, kad ES e, e, piliečiai būtų labiau įtraukti į ES projektą ir tam tikslu yra labai svarbus švietimas. Aktyvi, aktyvus dalyvavimas, integravimas į ES projektą yra labai E, svarbus. Mokymasis ES mokykloje yra nenaujas dalykas. Nuo 76 metų e, buvo e, įgyvendinama viena mokymo apie ES mokyklose programa. Ir reikia paminėti, kad yra ir kitų gerų projektų. 92 metais buvo patvirtinta Mastrikto sutartis ir e, pagal 140 e, sąjungos veiksmai gali užtikrinti ir europinį matmenį švietimo sektoriuje plačiaja prasme, apimant ir valstybės valstybių narių oficialių kalbų e, dėstymą, bendradarbiavimą tarp studentų ir dėstytojų bei tarp švietimo įstaigų. Bendrija gali paskatinti spartesnius mainus tarp valstybių narių apie švietimo sistemas ir pažangiausius praktikos pavyzdžius. Taip galime įtraukti jaunus žmonės į demokratišką Europos gyvenimą priimta daugybė rezoliucijų ir programų nuo 76 metų ir iškelta daugybė iniciatyvų plėtojant švietimo europinį matmenį. ES jaunimo strategija 2010-2018 metų yra toks, toks pavyzdys, bei nesenas, bet nesena pa, e, Paryžiaus deklaracija priimta 2015 kovo mėnesį, bei Erasmus Plus programos atsiradimas ir pat konkrečių veiksmų programa skirta įgyvendinti Paryžiaus deklaraciją. E, veiksmai šioje srityje yra daugelypi ir juos reiktų analizuoti platesnėme kontekste, neapsiriboti vien žiniomis apie Europos Sąjungą. Šiame pranešime akcentuojamas vienas aspektas - Europos Sąjungos e, disciplinos dėstymas mokyklose paremtas e, e, įsitikinimu, kad taip e, mokiniai, studentai įgys žinių apie ES ir galės objektyviai analizuoti ES. Taip pat suvokti, ką tai reiškia jų šaliai, jų veiklai ir tai padės jiems tapti aktyviais piliečiais, integruotis į Europą ir pasaulį. Dabartinė E, situacija ir padėtis valstybėse narėse. Dauguma valstybių narių yra įtraukę ES discipliną į savo mokymo programas bei į mokytojų mokymo programas. Tačiau išlieka daug skirtumų tarp valstybių narių. Dar daug galima būtų nuveikti e, rengiant mokytojus taip pat parengiant vadovėlius. Dažnai dėstymo e, medžiaga yra labai bendro pobūdžio, nenuosekli, nesusieta su kitomis dėstomomis disciplinomis. Mokytojai ir kiti e, švietimo institucijų darbuotojai neturi pakankamai žinių apie tai. Vadovėliai turėtų plačiau aptarti su ES susijusias temas, bei būt, informacija turėtų būti geriau parengta skirtingo amžiaus grupėms. Dirbant klasėje, e, studentams reikėtų e, suteikti galimybę patiems e, tapti, patiems pasirinkti, kaip mokytis. Taip pat formalus ir neformalus mokymasis e, tų dviejų metodų e, mišinys yra labai svarbus, ugdant aktyvius piliečius. Ir aš asmeniškai norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu e, akcentuoti neformalaus mokymosi svarbą ir, ir susijęs kompetencijas ir skatinti tų e, dviejų mokymosi metodo derinį. E, yra Europos Sąjungos E, e, tema parengtų e, leidinių ir jie galėtų būti naudingi Erasmus Plus programoje. Reikia skatinti kultūrinį švietimą, taip pat, taip pat reikia ir toliau skirti finansinę paramą ir plėsti švietimo galimybės, nes taip šios programos tikrai padarys teigiamą poveikį dalyviams užtikrins aktyvesnį pilietinį dalyvavimą. Ir kalbėdamas apie tai norėčiau pasidžiaugti komisijos 2016 veiksmų programa dėl Erasmus Plus programos įgyvendinimo ir įsipareigojimo konkretiems veiksmams po Paryžiaus deklaracijos. Ypač e, dėl siekio e, panaudoti e, Erasmus Plus programą interaktyvios pilietybės ugdymui taip pat pilietinių organizacijų veiklos skatinimui. Be to, tokios platformos kaip AdWinning, e, School Education Gateway ir kitos galėtų būti panaudojamos e, apsikeitimui dėstymo medžiaga, taip pat e, skleidžiant projektus apie Europos Sąjungą. Tokios internetės platformos kaip e, Teachers Corner, kur galima rasti e, informacija įvairioms, dėstymoji medžiaga įvairioms amžiaus grupėms apie tai, kuo užsima Europos Sąjunga, yra labai naudingos, nes taip užtikrinama geresnė galimybė e, gauti reikalingos dėstymo medžiagos. Taip pat reikėtų skatinti e, pra, e, informacijos mainus, patirties mainus tarp tokių e, internetinių platformų. Į, įvyko keitimasis nuomonėmis su komisijos ir interesų grupių atstovais veikiančiais šioje srityje. Labai ačiū visiems uždėmesi. Dabar esu pasirengęs išklausyti kitų uh, narių nuomonių. Grazie davvero, perché questa una... Ačiū Jums. Man atrodo, kad uh, Jūsų pranešimas bus labai įdomus ir ambicingas. Būtent ambicingas. Ta norėčiau pabrėžti. E, klausimas yra labai platus ir jį galima pažvelgti iš įvairių prizmių e, kalbėti apie e, didesnį piliečių žinojimą apie Europos Sąjungą kalbėti apie tai, kad e, mokymas apie ES mokyklose apskritai yra iššūkis. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, visų pirma šešėliniams pranešėjams. Ponas Maura. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai priminti apie tai, ką jūs e, kalbėjote. Minėjote ES vaidmenį ir sakėte, kad neformuojame valstybių alijansų, bet sutelkiame žmonės. Ir aš manau, kad šio komiteto tikslas ir yra būtent toks. Turime padėti e, kurti tiltus š, per švietimą, per mokymą kad būtų suformuotas nacionalinis identitetas. Europos švietimo mokslinių tyrimo programos būtent tam tikslu ir skirtos. Tai metodinė, intelektinė prielaida tolesniems ryšiams. Aš manau, kad e, turime kalbėti apie Europos pilietybės discipliną mokyklose turbūt. Šiandien Europa susiduria su labai rimtais išbandymais. Populizmas, nacionalizmas kelia galvą. Tų žmonių interesai e, apsiriboja tik nacionaliniais poreikiais. Tai neformuoja Europos. Ir tada kyla abejonių dėl ES legitimumo. Dar vienas iššūkis yra kaip e, paversti Europą realią veikėją tarptautinėje arenoje. ES turėtų būti aptariama istorijos pamokose. Apie ES pasiekimus turėtų būti kalbama mokyklose. Aš labai džiaugiuosi už prezentaciją. Aš labai dėkoju už prezentaciją. Aš e, Nenoriu kartoti pavardės, nes bijau, kad neištarsiu teisingai, bet labai dėkoju. Manau, kad gerai, kad yra pasiektas toks, nusistatytas toks e, ambicingumo lygis. Europos Sąjungos kaip disciplinos įvedimas mokyklose yra labai geras atspirties taškas. Prieš dviejus metus Europos komisija paskelbė būtent e, apie tai pranešimą E, Europos švietimo dimencija yra labai svarbi ir jau keletą metų apie tai kalbame. Šiame komitete prasidedanti diskusija su sives į Europos bendros e, pilietybės švietimo strategiją. Jie apims ir visų valstybių švietimo sistemas. Valstybės narės turi suvokti, kad integracija nepaprastai svarbi. E, turime kalbėti apie sutartise numatytus teisų apsaugos mechanizmus Europa yra pagrįsta bendromis vertybėmis, kurios priklauso milijonams žmonių. Thank you, Chairman. Well, as colleague... Ponas Liūra. A, kolegos, aš stengiuosi kuo aktyviau bendradarbiauti šiame komitete ir išvelgti jo atnešamą vertę. Bet aš labai iš, iš širdies abejoju šių projektų vertingumu. Ir aš labai abejoju, kad euroskepticizmą galima sieti su ksenofobija ir kraštuniniu nacionalizmu. Tai yra visai ne tas pats. Šiame pastate ir visame žemynė plintatis skepticizmas yra dažnai įsišaknyjęs Aš girdėjau tokių prielaidų, kad dėstyti apie ES Europoje prilygtų ES pasiekimams, gerosiams pusėms e, nušviesti. Būtent tai būtų neteisinga. Informacija apie ES turi būti teikiama taip, kad žmonės galėtų kritiškai vertinti padėtį, nes propaganda apie Europos projektą yra niekiek nepageidautina. Labai daug girdėjau, kalbant apie politinį projektą, apie skepticizmą kaip labai blogą dalyką ir mes turėtume mokyti žmonės, kad jie nebūtų skeptikai, E, tai yra išpolis prieš piliečių demokratinės teisės ir laisvės. Žmonės patys turi daryti savo išvadas. Ir man ypač kyla abejonių dėl tos prielaidos, kad kuo daugiau žmonių mokysis apie ES, tuo geriau jie supras, kokia puikia tai yra sąjunga. E, bet aš manau, kad e, tai gali tik pakursyti dar daugiau skepticizmo, nes žmonės supras, kad ES ne visuomet yra fantastiškas subjektas. E, Europos Sąjunga, e, bandydama kištis į valstybių narių švietimo programas, pažeis savo kompetenciją. Valstybės narės pačios turi nuspręsti, kaip kas turi vykti. E, apie Europos Sąjungo jungtinėje karalystėje jau yra mokoma, bet tai yra neprimtina daugumai partijų man žada atima tai, kad kai kas sako, jog turime nustatyti, kokios turi būti istorijos knygos, istorijos vadovėliai. Taip, aš sutinku, kad valstybės narės turi mokytis viena iš kitos. Tačiau ne visuomet e, galime kitose šalise įžiūrėti geriausią praktiką. ES piliečiai e, nebūtinai e, skaitydami apie Europos Sąjungą pasimokys iš geriausios praktikos. Mane labai nustebino komentarą apie Erasmus. Tai yra projektas, kuris yra pozityvus, visi supranta, kad jis yra vertingas, jis dirba naudingai, bet jeigu mes jį paversime tuo, kas čia buvo pasiūlyta, e, jis privers ES piliečius ir pavienių valstybių piliečius e, nuspręsti trauktis iš ES. Ir man kyla klausimas, kodėl? Yra daroma prielaida, kad vienos rušies nacionalizmas yra blogai, o kitos rušies nacionalizmas yra gerai. Akivaizdu, kad yra blogai būti nacionalistu, jeigu tiki savo paties valstybę, bet kitas dalykas yra gerai tikėti fikcinę e, fikcinių darinių Europos Sąjunga. Taigi, kodėl vienos rušies nacionalizmas yra geras, o kitos blogas? O kaip yra su kitomis pasaulio dalimis? Kodėlgi mes nenorim pažvelgti šiek tiek plačiau? švietimas e, yra sritis, e, už kurią, yra, už kuriai kompetencija tenka valstybei nariui, ne Europos Sąjungai. Ir jeigu bus teikiamas toks pasiūlymas, apie kokį čia kalbame, tai bus niekiek nepriimtina. Kištis į švietimo sistemą negali būti numatyta nei viename reglamente ar teisės akte. Junktinė karalystė tikrai to niekada nedarys. Ačiū. Grazie, kaip ir Ačiū už Jūsų nuomonę. Dabar Žodis e, Maragala. Ačiū pirmininkė. Manau, kad turėtume pasinaudoti pono Dragičiai mums suteikiamą galimybę rengiant jo pranešimą. Ir reikėtų uh, padaryti e, logišką išvadą. Ponas Liu, ar girdite mus? Ar jūs girdite vertimą į anglų? Ar girdite vertimą? Ačiū. Taigi, kaip sakiau, išnaudokime šią galimybę ir uh, padarykime logiškas išvadas iš pono Dragyčių pasisakymo. Aš sutinku su jo mintimis. Jau tapo stereotipiška teikti, kad geriausia Europos apibrieštis yra Erasmus programa. Tai ne konstitucija, ne dokumentas patvirtintas parlamento. Ši programa net E, negauna daug pinigų, tai yra gana kukli Europos programa, tačiau jos poveikis e, buvo didžiulis. Ir tai yra pirmas svarbiausias dalykas, ką turime suvokti. Taip pat svarbu yra tai, kad jaunieji europiečiai, mano vaikai, mano draugų vaikai, anūkai jausis Europos piliečiais. Ir, ir jiems nebūtinai reikės, kad kažkokius e, ypatingus sprendimus priimtų šis parlamentas. Kita vertus, jie nėra dar tikri Europos piliečiai. Tokia samprata egzistuoja, tačiau ji nėra apipavydalinta juridiškai jokiose sutartise. Ir tai yra Mm, defektas. Bet žinoma, tai susijęs su kliūtimis, kurių mums nepavyko dar įveikti. Ne, nepavyko priimti tokios Europos konstitucijos, kokios norėjome prieš dešimtį metų. Atsitraukėme ir pasirinkome sutarčių modelį. Tai yra priebėga, bet tai nėra pasiekimų darbo tvarkė. Manau, kad Europos e, švietime reiktų ypač akcentuoti istoriją. Yra kai kurių pasiūlymų šiuo klausimu, kurie nebūtini, galbūt originalūs, bet manau, kad Europoje turėtume ieškoti būdų, kaip apibriežti mūsų tapatybę. Reikėtų ieškoti kažko, kam pritartų daugelis Europoje. Reiktų pažvelgti į Europos istoriją. Ir tai būtų visų istorija ne tik laimėtojų ar pralaimėtojų arba centro ar mm, periferijų istorija. Tai turėtų būti Europos regionų istorija, papasakota nuoširdžiai su, su visais karais, katastrofomis, baisiomis 20-ojo amžiaus tragedijomis. tai turėtų būti e, informacija, kurią įsisavintų studentai ir kuri suteiktų jiems vilties. Tuo ir baigsiu. E, bet apie tai e, žinių signalus laukiame iš visos Europos. Šiandien girdime apie Graikiją. Graikija nori Europos. Graikija šaukėsi Europos. Nežiūrint antieuropietiškų idėjų, kurias neseniai išgirdome. Taip, kitas, kita situacija tai migrantų krizė, kuri taip pat e, šaukėsi Europos. Mes norime, kad Europa imtųsi veiksmų šiuo atveju. Europa, o ne e, šalių samplaika. Taigi tokie akivaizdus pavyzdžiai e, siunčia žinia apie informaciją, kurią turime perduoti mokykloms ir visai šis <clears throat> švietimo sistemai. Man atrodo, kad būtent to ir siekia ponas Dragyčiai. Ir tai reikėtų tiesiog aiškiau ir įtikinamiau suformuluoti. Ačiū. Ačiū. Tikrai jūsų pasisakymas gali paskatinti platesnės diskusijas, kaip turėtų būti rašoma ES e, reforma, e, istorija, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, tai yra tik diskusijų pradžia. E, diskusijos nepasibaigs, kai bus patvirtintas pranešimas. Tačiau kokia yra didžiausia problema? Mes bandome išsiaiškinti, ko mes norime Europai. Ir ko mes apskritai norime Europos ateičiai ir ką mes galime mokyti mokyklose. Tai yra du skirtingi dalykai. Taigi visų pirma, norėčiau apginti pačią šio pranešimo idėją, nes e, dėl jos e, kilo jau klausimų. Mums visada bus e, problemų išaiškinant, kodėl mes tai darome, netgi šiame komitete ne viskas yra akivaizdu. Visų pirma, kai reikia prisiminti tokį bendrą principą, kad nei vienas e, politinis režimas, nei viena sąjunga negali išvengti e, istorijos. Ir mes turime teisę kalbėti apie Europos Sąjungą ir kelti klausimą apie Europos Sąjungos, e, apie mokymą apie Europos Sąjungą mokyklose. Ir mes turime įtikinti ES piliečius, kad mm, ES projektas yra teisingas e, ir apie jį reikia šviesti. Reikia mokyti piliečius gerbti ES projektą ir e, vertinti ES, nes kitaip Bet kokia sąjunga, skaitant ir Europos sąjungą, praras vertę, ji neegzistuos, jeigu uh, Mm, jo, jai nepritars e, patys piliečiai. Dėl tos priežasties laikausi nuomonės, kad e, mm, mes tikrai turime teisę e, siūlyti mokyti ES mokyklose, kaip ir rašome šiame pranešime. Dabar, ką būtų galima konkrečiai mokyti? Laikausi nuomonės, kad e, blogas požiūris e, e, tik tai dar labiau nutolins jaunimą nuo ES. Reikia prisiminti, kad dabar ir visada buvo tokių žmonių, kurie prieštarauja ES egzistavimui. Ir dėl tos priežasties Mm, laikausi nuomonės, kad labai svarbu susijęti ES vertybę su atskiros valstybės istorija. Visos valstybės turi galimybių parengti mm, metodiką, kaip būtų galima pagrysti ES egzistavimą ir kodėl tai yra gerai. Na, Aš laikausi nuomonės, kad visos valstybės narės supranta, ką mums reiškia Europos Sąjunga. Dešimt valstybių narių, kurios anksčiau priklausė komunistiniam blokui, Europos Sąjungos projektas yra labai svarbus. Taip pat reikėtų pabrėžti ne tai, kaip veikia Europos Sąjunga. Aš asmeniškai esu uh, politinių mokslų e, profesorius, žinau, kaip visą tai būtų galima pristatyti e, studentams. Tačiau e, mes jaunimo pasieksime tik tada, jeigu kalbėsime apie jų teisės ir laisvės Europos Sąjungoje. Taigi tie būtų iš mano pusės. Dėsiu čia tašką, nes kitaip man turi, aš turėčiau kalbėti apie daug ir kitų dalykų. Uh, Dar vienas dalykas. Aš nemanau, kad kiekviena valstybė turi savo požiūrio po sąjungą. Greičiausiai egzistuoja tik tai kelios nuomonės apie Europos sąjungą. Galbūt e, vienos nuomonės laikosi vakarų Europos šalis, buvusios komunistinės e, šalis laikosi savos nuomonės. Tačiau, kalbant apie jaunimą, Labai svarbu, kad jiems būtų išaiškintos jų teisės ir laisvės, nes jie gyvena ES ir jie nežino, kokia galėtų būti jų, e, jai alternatyva. Taigi mes per teisės, per e, laisvės, mes galėtumėm išaiškinti jaunimui, kas yra ES ir papasakoti jiems apie alternatyvą, kas būtų, jeigu tektų dalyva, e, gyventi šalyje, kuri nėra ES narė ir kokiomis teisėmis ir laisvėmis jie galėtų tada naudotis. Aš, pavyzdžiui, kalbu iš savo asmeninės patirties. Aš dažnai lankausi mokyklose Bulgarijoje ir aš matau, kaip žmonės e, reaguoja į istoriją, į e, laisvės. Aišku, tai yra skirtingi dalykai, tačiau aš, kai bus rengiamas pranešimas, tikrai stengsiuos prisidėti. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Laikausi nuomonės, kad šis pranešimas bus tikrai labai įdomus. Kadangi trūksta laiko, aprašyčiau e, kitus e, prašančių žodžių pasisakyti. Tam bus skirtų e, po dvi minutės. Prašome. Nu știu, nu știu cât de, nu știu cât de traductibil. E. Ačiū, pirmininkė. E, Nežinau, ar vertėjams pavyks išversti mano pasisakymą. E, mano šalyje yra tokia patarlė. Kovojame už taiką, tačiau galų gale visi mm, žuvo. Kodėl aš e, cituoju šią patarlę? Todėl, kad kitose sritise, kur yra problemų, kurias bandome spręsti, pavyzdžiui, klimato atšilimas, nežiūrinti mūsų pastangas, klim, klimatas toliau šyla. Mano šalyje kovojama su korupcija. Kuo labiau su ją kovojame, tuo labiau ji plinta. Todėl aš bijau, kad kažkas e, tuo suinteresuotas, kitaip. Uh, ne, tokie žmonės nebūtų išrinkti. Ir jeigu jie nebegalės užsipulti Europos, jeigu nebebus tų antieuropietiškų pasisakymų, kaip tie politikai e, bus išrinkti, kad galėtų sugrįžti į Europą. Ir būtent todėl manau, kad ši priemonė yra svarbiausias dalykas. Tai priemonė, kuri leistų akcentuoti pamatinės Europos nuostatas, kurios mus vienyje, paaiškinti Europą ir paaiškinti, kad e, Europos projektas paremtas logika, e, istorija, kultūra ir, ir tai, tai yra erdvė, kur yra daug bendrumų. Todėl tie politikai, kurie šiandien laimi rinkimus savo antieuropietiškomis kalbomis, taip pat ir Junktinėje karalystėje, kurie labai gerbiami, žinome, kad angl, anglų kalba yra kitų Europos kalbų mišinys. Ir kad prancūzų kalbos įtaka jai buvo labai didelė, niekas Europoje, nei viena Europos šalis negali e, egzistuoti atskirai izoliuotai šioje planetoje. Visi yra evoliucinės istorijos, taip pat maišymosi e, susidūrimo su kitomis erdvėmis rezultatas. Būtent todėl Europos erdvė yra viena. Apie tai turi sužinoti vaikai. Aš tikiuosi, kad jie suvoks, jog buvimas europiečių yra galimybė, tai nėra našta. Ponas Gramatikakis. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε, γιατί έχει προχωρήσει. Dėkoju pirmininkė, pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau, nes, kaip ir sakėte, laiko liko nedaug. Ne vieną kartą buvo jau kalbama apie e, šią temą praeitįje. Matau, kad e, E, tie e, jaunuoliai, kurie e, laimėjo Karolio didžiojo jaunimo premiją, įkvepia mums daug optimizmo, nes matome, kad pastaruoju metu ES krečia krizės. Visų pirma, ekonominė, finansinė krizė, o dabar e, kyla visiems mums terorizmo grėsmė. Na, taip pat nereikėtų pamiršti ir migrantų krizės. Kaip išspręsti visus, visus šiuos iššūkius? Nebus lengva. Manau, kad tai galima padaryti reformuojant mūsų visuomenę. Ir kolega Tragičia parengė labai puikų pranešimą šio atžvilgiu. Jis kalba apie realistinius dalykus. Jis tiesiog e, sako, kad per švietimą, per kultūrą, mes galime išspręsti tam tikras e, problemas. Jau dabar žinome, kad e, tam tikros e, švietimo sistemos yra skirtos tiesiog atbaidyti jaunimą nuo ES ir tokius dalykus mes turėtumėm keisti. Dabar žodis poniai Julie Ward. Um, Kalbėsiu labai trumpai, nes netrukus pristatinėsiu savo pranešimą ir jį susijęs su dabar mūsų svarstomu tekstu. Noriu pratesti kolegos mintį, e, kuris e, džiaugiasi tuo, kad šiandien čia buvo puikus jauni žmonės. Iš tikrųjų, Europa priklauso jaunimui ir turime jiems suteikti geriausias įmanomus įrankius įrankius e, nagrinėti savo tapatybę, gilintis į santykius su, su, su žmonėmis kitose regionuose, kaiminėse šalise ir visame pasaulyje. Kadangi dirbau švietimo srityje, neformalaus švietimo srityje su jaunimu pastarosius 40 metų, tai buvo visas mano gyvenimas. Ir manau, kad žmonėms reikia geriausių, pažangiausių pavyzdžių, kad, iš kurių jie galėtų išsirinkti, kurios galėtų keisti, formuoti. Tai tikrai labai svarbu. Ir, Andriu, mane visada labai liūdina, kuomet šio parlamento dešinė e, taip E, skeptiškai kalba apie buvimą Europoje. Aš esu Britė, aš esu iš šiaurės vakarų regiono, esu, esu moteris. Aš save apibrėžiu daugybę tapatybių, tačiau tai manęs niekaip neriboja. Ir būtent tą noriu pasiūlyti ir jauniems žmonėms. Būtent tai noriu atstovauti Europos parlamente ir savo šalyje. Ir mane tikrai labai liūdina, kad mano vyriausybė uh, nesuteiks galimybės žmonėms iki 18 metų balsuoti referendume, nes mes žaidžiame jų ateitimi, ne mūsų ateitime, mano vaikų ir mano anūko ateitimi. Ačiū, Džiulė. Mes greitai suteiksime žodį e, komisijai, tačiau dabar paskutinė kalbėtoja ponė Sidrov. Že je jasné, že je třeba učit o Evropské unii, to bych Aš galiu pasakyti, kad mokiniai turi mokytis apie Europos institucijas, apie Europos institucijų darbą. Bet ne apie tai dabar mes kalbame. Kyla klausimas, kaip mes apie tai kalbėsime. Ir tai yra dabar valstybių prioritet, narių prioritetas. ES negali diktuoti, kaip bus mokoma. Mes negalime to pasakyti čia Europos parlamente, negalime nurodyti valstybėms narėms, kaip vaikai mokyklose turės būti mokomi. Tačiau ką mes galime padaryti? Mes galime koordinuoti, galime e, duoti labai aišku signalą ir pasakyti, kad būtent iš valstybių narių mes to tikimės. Tie iš mūsų, kurie išgyvenome komunizmą ir laisvės toką, labai aiškiai vertiname E, demokratijos toką. Čekijos programuose yra draudžiama pristatyti politinės programas. Politinės kampanijos mokyklose negali vykti. Tačiau vaikai turi mokytis apie ideologiją. Tai yra privalu. Ir aš suprantu, kad mokyklose turi būti mokoma apie Europos Sąjungą. Tačiau ir mokiniai, ir mokytojos turi jausis pakankamai laisvi, kad galėtų patys priimti savo sprendimą, kad jie žinotų, kaip reikia vertinti ES asmeniškai. O aš pati esu įsitikinusi, kad kuo daugiau jie mokysis, tuo bus geresni jų santykiai su ES. Tačiau tai turi būti jų pačių laisvas sprendimas. Noriu padėkoti ponui Marinovskiu už tai, kad taip gerai paaiškino mums E, kokia, e, kaip turėtų atrodyti e, įtaka tolesniems studijoms universitetuose. Ir ma, aš suprantu tai, ką sakė ponas Laur anksčiau. Aš irgi taip vertinu informaciją. Kuo daugiau jos gausime, tuo geriau. Aš esu įsitikinusi, kad kuo daugiau vaikai moksis, tuo geresni bus jų tarpusavio santykiai. Ačiū dabar žodis komisijai. Sofie Bernards. Eh, ecco, prego. Contiamo sul, naturalmente sul supporto e sull'interlocuzione. Aišku, mes tikimės, kad komisija parems šį pranešimą. Je remercie M. Draghici pour son rapport, également nous avoir invités à participer. Ačiū pirmininkė ir ačiū uh, autoriui už pranešimą. Uh, Jau prieš kelias mintis, kelias dienas vyko seminaras ir tada buvo labai aiškiai pasakyta, kad Europa e, mokyklose tai yra labai sudėtingas e, e, savoka, jie apima labai daug skirtingų metmenų, ES turi būti pristatoma ne tik kaip institucijų darinys ar bendra istorija, mes per tai galime propaguoti demokratiją ir aktyvų pilietybę mokyklose turime galvoti, kaip mokinius priversti mąstyti, kad jie priklauso kažkam bendram, jie turi suvokti, kokios yra pamatinės vertybės. Aš jau šiandien per diskusiją supratau, kad ši koncepcija yra labai sudėtinga ir kiekvienas žmogus ją savaip supranta. Uh, Žinoma, reikia jaunimą informuoti apie Europą, kad e, padėtume jauniems žmonėms susiformuoti savo nuomonę, kaip buvo pasakyta. Lygiai taip pat svarbu, kad jaunimas turėtų priemonės e, visuomenėje atlikti jiems tenkantį vaidmenį, žinodami, ką jie daro. Lygiai taip pat turėtume mokyti mokytojus, kad jie juos teisingai tuo keliu vestų. Dėkoju ponui Dragičiui, jis informavo jau parlamentą apie skirtingas egzistuojančias priemonės. Taip pat buvo paminėta Erasmus Plus programa, Tai yra pilietybės e, mokymo programa. Jis e, aptarė įvairiausias platformas, ar tai būtų dvinių programos ir švietimo vartai, vadinamieji Education Gateway, e, kurie leidžia pasikeisti idėjomis, leidžia mokytojams bendradarbiauti tomis temomis, o svarbiausia, leidžia neapsiriboti savo sienomis, o pažvelgti taip pat į kitas valstybės ir tokiu būdu sukurti patiems save. Auto švietimas tarsi vyksta. Uh, Kaip jūs puikiai žinote, yra jau labai daug sukurta priemonių ir mes siekiame, kad būtų galima dar geriau kalbėti apie ES visapusiškai, suprantant jos egzistavimo priežastis. Ačiū. Dabar žodis pranešėjui. Prašome. Labai ačiū visiems čia susirinkusiems ir dėkoju tiems iš jūsų, kurie paremėte mano projektą. Ir taip pat dėkuoju ir tiems, kurie manęs neremė. Visi turi teisę turėti savo nuomonę. Visų pirma, noriu padėkoti e, ponams Diablo ir Adikakis už tai, kad buvo paminėti jauni žmonės esantys šioje salėje. Jie yra tikras e, Europos solidarumo įrodymas. Po to, kai aš pasitraukiu iš uh, E, Rumunijos 89 metais, aš apsigyvenau Graikijoje, todėl aš galiu kalbėti labai ir graikų kalbą, gerbiami kolegos. Bet reikia pasakyti, kad egzistuoja žodis skepsis, kuris skiriasi nuo skepticizmo. E, Sokrato ir Aristotelio e, kūriniuose apie tai buvo kalbama. Skeptikai yra tie žmonės, kurie masto, bet nesima veiksmų. Galbūt dabar tie, kurie masto, uh, E, skeptiškai turėtų neapsiriboti tik sėdėjimu ir neimti veiksmų. Aš e, negaliu visų vertinti, aišku, bet aš e, tur, tikiuosi, kad jūs suprantate, ką aš noriu tarp žodžių pasakyti. Antras dalykas. Labai svarbu, kad žmogus, kuris nėra e, išsilavinęs ir kuris neturi informacijos, nežino, ką daryti. Aš tai sakau, nes pats esu iš e, Romų mažumos, Ir žinote, kas vyksta su e, Romų mažamomis. Mes nežinome tiesiog savo teisų, nes negauname informacijos. 5 milijonai žmonių nežino, kokios yra jų teisės. Gal ne visi, bet bendrai kalbant labai daug. Todėl reikia ieškoti uh, E, būdų žmonės šviesti, nes žmogus, kuris nėra išsilavinęs, gali būti labai lengvai manipuliuojamas. Dar vienas dalykas. Prieš 50 metų Žan Monė pasakė labai įdomų dalyką. Tarp geografinių sienų ir skirtumų glūdi bendras interesas. Nepamirskime paties svarbiausio dalyko - europietiškos svajonės, apie kurią kalbėjo Šumanas ir Monė. Paskutinis pastebėjimas. Man labai svarbu Štai kas, jeigu skepticizmas yra toks stiprus, galbūt, sakau, galbūt, nevertinkit manęs už tai, ką dabar pasakysiu, galbūt kiekviena Europos valstybė tada turėtų klausytis tik savo šalies muzikos, nesiklausyti kitų valstybių muzikos, gal reikėtų valgyti tik tai nacionalinį maistą, jokių būdų ne picos e, ar viduržėmių jūros regiono maisto. Jeigu mes netikime Europos svajonė visai, tai gal tada viską pasidalinkime Jeigu yra žmonių, kurie galvoja, kad mes nesame Europoje arba esame visiškai apolitiški, tegu jie apsigyvena be valstybės. Nėra valstybės, kuri būtų be politikos. Dėja, nėra tokios valstybės. Ačiū. Bene, kolega Raičiai, lei, sono sicura che... Ačiū kolegai. Aš manau, kad jūs esate geriausias žmogus tokio pobūdžio pranešimui parengti. Matau, kad jūs labai entuziastingai esate nusiteikęs. Uh, Dar jūs taip pat sakote, kad esate kilę iš, ro, kilęs iš Romų mažumos. Ir um, jūs sakote, kad reikia mokyti apie ES mokyklose. Tai yra labai svarbu ir laikausi nuomonės, kad savo pranešime e, tikrai pateiksite labai daug minčių tiems, kurie jaučiasi e, nutolę nuo ES. E, Jūs uždavėte labai svarbių klausimų. Visų pirma, kodėl tai turi būti daroma? Aš laikausi nuomonės, kad e, šiuo atvilgiu kalba eina apie bendras ES e, vertybės, piliečiams suteiktas teisės, laisvės. E, mokyklose turėtų būti mokoma apie ES, e, apie dalyvavimą ES projekte, e, žinia, kad šiandienos e, Europos piliečiai, galima sakyti, turi dvigubą pilietybę savo gimtają ir ES. Ir jie galima pasakyti, ignoruoja jiems suteiktas galimybės ir teisės, pavyzdžiui, nedalyvauja ES parlamento rinkimuose. Taigi e, aš norėčiau patikinti kitus kolegas, ponę Sidrovą, ponę Lijo. ES nacionalinių sistemų klausimas yra valstybių narių e, dalykas, tačiau mes galime pateikti pasiūlymų, dėl to, kaip, pavyzdžiui, turėtų būti mokama Europos Sąjunga, kokie e, mokymai galėtų būti organizuojami mokytojams. Tai yra mūsų teisė ir e, prerogatyva. Taigi ačiū kolegoms, ačiū komisijai už e, diskusijas. Dabar norėčiau pereiti prie kito darbo tvarkės projekto, vėlgi labai svarbaus. Tai yra e, Julie Ward pranešimas kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmens skatinimas, um, tiksliau, kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo, skatinant e, pagrindinės ES vertybės. Um, pakeitimus galite teikti iki penktadienio 23 spalio, o komitete dėl šio pranešimo bus balsuojama 10 gruodžio. Prašome žodis poniai Julie Ward. Thank you very much, Chair. Thank you. Um... Ačiū pirmininkė, dėkoju sekretariatui ir kolegoms, kurie labai padėjo rengiant šį pranešimą. Norėčiau priminti, kad šiame pranešime kalbama apie tarp kultūrinį dialogą bei e, es pamatinių teisių sklaidą. Trumpai pristatysiu jį. Šiuo pranešimu e, remia, šiame pranešime remiamės bendru e, švietimo ministrų sutarimu e, patvirtintų Paryžiaus deklaracijoje Ten akcentuojama būtinybė kovoti su marginalizavimu, rasizmu, e, radikalizavimu bei užtikrinti lygias galimybės visiems. E, pranešime kalbama ne tik apie iššūkius, bet ir apie galimybės bei parengtos konkrečios rekomendacijos e, dėl vyriausybių veiksmų visais ligmenimis bei Europos mastu. Ypač akcentuojamas kultūros panaudojamas, e, išorės veiksmose ES plėtotės, plė, vystimosi darbo atvarkėje akcentuojamas kultūros įtraukus vaidmuo, taip pat kalbama apie tai, kokį vaidmenį pilietiškumas vaidina ugdant e, atsparias ir sanglaudžias ateities bendruomenės. E, rengdama pranešimą rėmiausi dviem principais. Visų pirma, kad labai svarbu e, poz, parengti pozityvų diskursą, pripažinti šiandienos iššūkius bei taip pat akcentuoti galimybes ir tarpkultūrinį dialogą kaip švietimo priemonę, kuriant labiau įtraukę visuomenę. E, tokių, tokios išvados priejau po e, daugybės pokalbių daugelio bendruomenių nariai e, jaučia grėsmę šiuo metu, jiems atrodo, kad dominuojančios diskusijos juos išskiria atstume. Todėl turime bandyti sklis, siūsti pozityvę žinę. Tai tikrai labai svarbu. Antras principas - tai e, integruoto požiūrio plėtojimas, e, kalbant tokia plačia tema. Nebandyti atskirti kultūros švietimo ir aktyvios aktyvaus pilietiškumo ir suskirstyti jų į atskirus sektorius, bet bandyti kurti sinergiją tarp šių atskirų dalių. Darbinis metodas, kurį pasirinkau, tai bandyti kiek įmanoma, e, dirbti kiek įmanoma labiau įtraukimo metodų. E, dirbau su NVO, e, įvairiomis organizacijomis, žmonėmis, kurie veikia šioje srityje. Ir kaip jau sakiau, tai mano, aš kalbėjau pati, koks kuo aš užsiemiau prieš, e, iš, prieš ateidama Europos parlamentą ir to darbo neatsisakiau. Tai, tai žmonės, su kuriais aš dirbau kiekvieną dieną, e, žmonės dirbantis nevyriausybinėse organizacijose, Briuselėje ir Strasbūre, man pavyko išlaikyti dialogą su įvairiausiomis organizacijomis, taip pat ir mano ir savo šalyje. Tikiuosi, kad e, tokiu būdu man pavyks parengti mm, įvairia pusių pranešimą, kur bus pristatytos konkrečios problemos, su, kuriais, su kuriomis sudarė žmonės bei jų galimi sprendimai. Susitikau su komisijos atstovais, Luksemburgo pirmininkaujančių taryboje bei Europos pagrindinių teisų agentūra. Tikrai didžiuojasi tuo, kad pirmininkaujantis Luksemburgas po pokalbių su manimi nusprendė E, surenkti konferenciją skirtą šiai temai vasarą. E, dirbau su savanoriais, kurie dalyvavo šioje konferencijoje. Tai taip pat būdas pasidalinti galiomis sprendimų, įtraukti į sprendimų prieimimą kitus. Apie ateitį norėčiau traukti kiek įmanoma daugiau šešėlinių pranešėjų šį darbą. Jau įvyko pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas, keitėmis nuomonėmis, o antrasis vyks iškart po šio posėdžio jei neklystu, nes turėsiu eiti balsuoti kitą komitetą. Kaip ten bebūtų, tęsime šį, taikysime toliau šį produktyvų e, dalyvavimų pagristą darbo metodą. Pakeitimai. Yra nedaug erdvės pakeitimams, nedaug laiko, e, pranešimo dydis yra ribojamas, Aš jau bandysiu apriepti svarbiausius aspektus ir e, e pakeitimuose akcentuosiu e, įvairovę mokykloje, formalaus ir neformalaus švietimo sinergiją, e, paveldo istoriją panaudojimą, e, taip pat metodus, kurie žmonės suartina, o neskiria, E, mūsų požiūris į migrantus, remiantis mūsų paveldu, taip pat radikalizacijos klausimai, ne tik mažumų atveju, bet ir kovojant su daugumos puoselėjimais stereotipais, nes tai problema aktuali ir daugumai ir mažumai. Bendarbiavimas su jungtinėmis tautomis, UNESCO, kitomis organizacijomis, konkrečiai paminėjusiu žmonės su negale, kova su. Uh, šantažavimo mokyklose, taip pat atskirtis. Manau, kad yra daugybė metodų, kaip, kaip su tomis problemomis kovoti. Ir tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo su kolegomis ir tikiuosi, kad Europos parlamente bus parengtas geras, tvirtas pranešimas ir valstybių narių švietimo ministrai tuo pagrindu galės renkti geresnius politikos planus ir projektus, kurie bus naudingi. Aš tikrai dabar turiu išeiti į balsavimą regio komitete, aš išklausysiu pasisakymą, bet paskui turėsiu pabėgti. Ačiū. Allora, grazie. Ačiū, Džiulį. Esu įsitikinusi, kad šis pranešimas bus puikus, kadangi mes turime baigti savo darbą pusę dvylikos. Norėčiau suteikti žodį šešėlinius pranešėjams po tris minutės, o tie, kurie yra nešešėliniai pranešėjai, gaus po vieną minutę. Zvilienį, Mauro ir Marigal. Šešėliniai pranešėjai, po to e, Venigal, Gramatikakis. Olvenį prašome. Uh, labai ačiū. Visų pirma, dėkuoju už jūsų padarytą darbą ir už galimybę e, kalbėti šią temą. Tas pranešimas iš tiesų yra labai geras, jame labai daug gerų norų Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir dabar aš perinu prie savo gimtosios kalbos, vengrų kalbos. Mes girdėjome, kad darbas yra pradėtas kartu. Ir kaip mano kolegos sakė, e, prieš vasarą vykęs posėdis buvo gana neformalus, jis buvo toksai uh, spontaniškas ir aš tikiuosi, kad ateityje bus e, suorganizuota daugiau formalių šešėlinių pranešėjų susitikimų. Dabar aš išskirsiu tai, kas man mm, atrodo turėtų būti pakoreguota šiame pranešime. Svarbu, kad Lisabono sutarties 17 straipsnis yra tarp kultūrinio bendradarbiavimo juridinis pagrindas. Taigi Lisabono sutarties 17 straipsnis turėtų būti paliktas tekste. Aš nesu teisininkas, bet suprantu, kad matant šį straipsnį prieš akis, suvokime, kokia yra pokyčių logika. Kitas dalykas, kalbame apie prevenciją, apie radikalizmą, apie ekstremizmą, apie tokias panašias idėjas. Tai yra labai svarbu. Bet taip pat yra labai svarbu pasirinkti tinkamas priemonės ir teisingus partnerius toje veikloje. Aš manau, kad šiame pranešime yra akcentuojama, jog reikia surasti suinteresuotus subjektus, valstybė to padaryti negali. Etninių iššūkių valstybė negali išspręsti, tam reikia nevyriausybinio organizacijų. Mes e, šiek tiek tai paminėjome, bet labai svarbu paminėti ir šeimos vaidmenį. E, šiuo požiūriu šeimos yra labai svarbus. Nei viena valstybė negali perimti šeimos vaidmens kad ir kaip valstybė, e, kada tik valstybės bandė tą padaryti, pasibaigė fašizmu arba komunizmu. Taigi, e, pabandykim e, tekste tą paminėti. Aš manau, kad juridinį pagrindą tam turime. Kitas dalykas - migrantai. Tik išskirsiu keletą svarbiausių minčių. Be nevyriausybinio organizacijų ir suinteresuotų subjektų dar turėtų būti paminėtos bažnyčios. Bažnyčios vaidmuo yra labai svarbus. Žinome, kad Europoje e, santykis tarp valstybės ir bažnyčios yra reglamentuos skirtingai skirtingose valstybėse narėse, bet reikia rasti bendrą formulę, kuri neatskirtų, nesuskirstytų mūsų, bet kuri akcentuotų bendrasias vertybės. Kitaip mes e, migrantų nesuprasime. Turime atsiverti toms mintims ir galiu pakartoti, kad e, nekalbame apie kažkokias naujas e, bažnytinės idėjas. Mes turim tik suvokti, kokį realiai vaidmenį bažnyčia atlieka Europos vertybėse ir Europos visuomenėje. Aš pats e, apie tą pranešimą atidžiai perskaičiau. Sprašau, kad man tik trys minutės tie skirtos pokalbės, bet aš pateiksiu pakeitimų, kaip jau minėjau. Taip žinoma, kolega Maura. Grazie, grazie Presidenta, muy brevemente por la eh, carencia de tiempo. Labai trumpai, pirmininkė. Que estamos considerando. Aš kalbėsiu trumpai. Šis pranešimas labai e, ambicingas. Jis e, apima viską, ką komitete esame aptarę ir šešėliniuose, šešėlinių pranešėjų susitikimuose, bet to jis labai lakoniškai suformuluotas. Už tai esu tikrai dėkingas. Atkreipiu dėmesį ir į tą faktą, kad yra pabrėžiama išorinės, e, išorės kultūros veiksmų reikšmė. Tai yra būdas e, užmėgsti kultūrinį dialogą, sukurti kultūrinę diplomatiją. Aš pats e, rengiau nuomonę šią temą. Norėčiau išsakyti šiek tiek kritiko šiam dokumentui, jeigu jūs nieko prieš. Reikėtų šiek tiek konkrečiau kalbėti ir pereiti nuo idėjų ligmens iki praktinio ligmens. Ir turėtume dirbti konstruktyviau. Reikia Europos atstovo pareigūno, kuris būtų atsakingas už kultūros programų koordinavimą, kuris e, skatintų integraciją per kultūros e, specialistų judumą. Turėtų būti numatytas uh, prioritetinės sąlygos, e, pavyzdžiui, vizų atveju, vizą suteikiant švietimo sektoriaus darbuotojams, menininkams ar kultūrininkams. 2005 metais UNESCO e, teisės aktas dėl kultūros, kultūrinės išraiškos turėtų apimti kultūrinės apsaugos, kultūros įvairovės apsaugos mechanizmą humanitarnės krizės atveju turėtų būti sukurta Europa piliečiams. Speciali programa tam skirta, kad skatintume abipusį supratimą tarp kultūrų. Bet kokiu atveju aš norėčiau pabrėžti, kad šis pranešimas labai geras, e, jis labai glaustas ir jis prisidės prie teksto, prie geresnio dokumento. Marga. Para... En fin, nosotros vamos a preparar algunas enmiendas. Dėkoju, pirmininkė ir mes ketiname pateikti kelis e, pakeitimo pasiūlymus. Tačiau jie visi dėrės su pranešimu, mes e, tikrai neprieštaravome tam, kas pranešime yra rašoma. Tiesiog e, norėtumėm, kad pranešimas būtų ambicingesnis tam tikrose vietose. Kokia yra problema? E, problema, kad tam tikras nuomonės bus sunku įgyvendinti. Tačiau reikėtų pažiūrėti, kas yra rašoma pagrindinių žmogaus teisų hartijoje ir visą tai įgyvendinti. Kaip matome, ir pagrindinių teisų hartiją ne visada lengva įgyvendinti, nes e, tam reikia visų demokratinių institucijų, vyriausybių, politinių partijų bei žiniasklaidos bendradarbiavimo. Neturėtume pamiršti žiniasklaidos vaidmens. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie skirtumus tarp mūsų visuomenių. Švietimas, mokytojų apmokymas. Jie turėtų Um, prisidėti prie įvairovės, prie um, daugia kultūriškumo, uh, su kuriuo mes susidurime kasdienėme gyvenime. Toliau. Valstybėms narėms turėtų būti numatyta prievolė. Jos uh, turėtų pripažinti tarptautinius kovos su diskriminacija standartus. Tai yra labai svarbus uh, dalykas siekiant užtikrinti daugia kultūriškumo aspektą. Taigi tokia yra rekomendacija ir laikausi nuomonės, kad e, apie tai turėtų būti kalbama šiame pranešime. Toliau. E, Visą tai susišaukia ir su ankstesnėmis diskusijomis. Tai yra vienas ryčių, kurioje mes galime pagalvoti apie Erasmus programą mokytojams. Europa galėtų pasinaudoti tuo potencialu, kuris įslypi Europos mokyklose. Mes turime suteikti galimybę mokytojams pasikeisti patirtimi. Taip mes prisidėtumėm daugiau prie to, tos įvairovės, kultūrinės įvairovės. Porter, cher kolegė. Pone pirmininkė, pone pranešėjai, mėly kolegos, skaitydama šį pranešimą sakau savo E, nors e, sapnai virsta košmarais, vis dėlto kai kas iš jūsų dar neatsibudote. E, tie siūlymai nesusiję su realybė. Jūs kalbate apie e, daugia kultūriškumą, o kai tuo tarpu e, Davidas Cameronas ir e, Angela Merkel pabandė šį principą pritaikyti šalyje, tačiau pamatė, kad e, tai veda link katastrofos. Pranešime e, jūs vadovaujatės labiau uh, globališkumu nei realybė. Prisiminkime, kokius išpolius patyrė valstybės narės. Jūs būsite atsakingi už radikalizmą ir terorizmą. Taip pat e, nekreipėte dėmesio į, į ma, maž, di, didžiumą apimančius procesus. Taip pat diskriminuojamos kai kurios visuomenės grupės. Pone pirmininkė, mes juk ne, nekreipiame dėmesio į Europos žmonės. E, migraciniai srautai juk labiausiai, e, daugiausia keičia jų gyvenimą. Reikia dar kartą. Vėl kalbama apie Europos Sąjungos kompetencijų didinimą valstybių narių sąskaitą. Ši, e, šiame tekste yra e, pristatyta utopija. Il pluralizmo delle culture è dimostrato dalla nostra Commissione. Na, kaip žinote, pluralizmą ir kultūrą ginam būtent mūsų komitetas. Dabar norėčiau suteikti žodį Makov, Venta, Leo, Gramatikakis ir Trumpel. Trupel. Prašyčiau sutilpti į vieną minutę. Visų pirma žodis ponu Mikla. Председател, Nito jedna strana ne može sama. Ačiū, ponia pirmininkė. Nei viena šalis negali viena išspręsti globalinės krizės, į kurią reikia globalaus atsako. Apie tai kalbame analizėje, apie, kur, kur pavadinimų žingsniai, e, kuriuos turi žengti Europą prieš išspręsdama krizę. Tai yra Davido Milibendo ir Gabrieliaus Zigmaro parengtas dokumentas. E, jaunimo politika, judumas, užimtumas, užsienio politika, moterų teisės, lygybė. E, visos šios rytis turi būti priderintos prie naujų sąlygų. Reikia integracijos procesų, neformalaus švietimo, kultūros, sporto apie tokius renginius taip pat reikia kalbėti parlamente. Mes, kaip parlamento komitetas, turėtume raginti komisiją pasitelkti tarp kultūrinį dialogą, kultūrinę diplomatiją, kad būtų plėtojama užsienio politika ir būtų parengtos naujos politikos srity. Baimės, su kuriomis turime ko kovoti, yra kultūrinės, religinės ir etinės E, kultūrinio, religinio ir etninio dominavimo baimė. Reikia programų bei, bei sistemų kovojant su šiomis baimėmis. Ačiū kolega Venta. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. pono Dragyčiai pranešimo pirmasis sakinys kalba apie sinergiją, o Julie Gerling kalba apie vertybės. Pateikėme nemažai argumentų, pasitelkėme teisinės priemonės. Visą tai žinome. Mes žinoma visi mm, esame įsitraukę į šį darbą ir tai yra gerai jei nori puoselėti kažkokias vertybės, turi, tau turi kažkas rūpėti. Žinau, kad Julie Gerling yra atsidavusi šiam darbui ir žinau, kad ji nori skatinti tarp kultūrinio dialogo plėtojimą Europoje. Manau, kad šiandien mūsų situacija yra nelengva, bet kartu rasime gerus sprendimus. Kolega Liujė. Ačiū kolega Liujė. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu kolegos Krasandevski vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Pranešėjas sako, kad nereikia išradinėti dviračio. Aš laikausi nuomonės, kad dėl tam tikrų pranešimo dalykų mes negalime nesutarti. Vis dėlto reikėtų laikytis subsidarumo principo. ir mūsų nuomonės dėl taip pat ir kultūrinių vertybių gali įsiskirti. Kalbant apie šį pranešimą, jis yra tikrai susišaukiantis ankstesnėmis diskusijomis. Ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie laikosi kitokios nuomonės, yra laikomi kaip neva tai nesuprant, nesuprantantis e, istorijos. Ir e, man atrodo, kad e, pranešime taip pat nebus įsisiklausyta į, demo, į skeptikų nuomonės, nes jie mano taip pat, kad alternatyvos gali būti geresnės nei ES. Ačiū, sako pirmininkė. Mes tikrai norime įsiklausyti visų nuomonę. Žodis ponui Gramatikakis. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Šis pranešimas um, liečia temą, kurią galima labai ilgai diskutuoti. Taigi, ponė e, Ward, man atrodo, pasirinko e, tinkamą kelią rašydama šį pranešimą. Tiesiog identifikavo pačius svarbiausius e, aspektus. Tačiau aš norėčiau, kad į viską būtų pažvelgta praktiškiau. Pranešime gal bendrai būtų kalbama apie tai, kad Viena yra kalbėti, o kita yra daryti. Atotrukis tarp šių dviejų dalykų ES yra didelis. E, mes daug kalbame apie kultūrų dialogą, kultūrų įvairovę, mes turime akcentuoti, kad tai yra pagrindinės ES vertybės. Bet praktinių lygmenių, jeigu a, e, pažvelgsite į paskutinį Junkerio paketą, matysite, kad visos tos vertybės praktikoje išnyksta. Ačiū, dabar žodis kolegijai Tuper. Aš norėčiau sureaguoti į prancūziškai kalbėjusį e, parlamentarą. Jeigu jūs manot, kad ES niekada netims regioninės vietos ar nacionalinės tapatybės, tai jūs supraskite, kad uh, E, taip nėra, niekas nenori atimti tos tapatybės ir primesti europietiškos tapatybės. Mes kalbame apie praturtėjimą e, visom prasmėm ir tokioje dvasioje mes turim dirbti. Dar vienas dalykas, kuris man labai patinka šiame pranešime. Uh, E, kultūrinė įvairovė ir tarpkultūrinis dialogas yra kitų politikų neatskiriama dalis - užsienio politikos, kovos su smurtu, vidaus politikos, e, kai kalbama apie ES pagrindinių vertybių apsaugą dalis. Ir aš įsivaizduoju, kad kitų metų eigoje bus peržiūrėta daugiametė finansų programa ir turime akcentuoti, kad turi būtų paskirtas biudžetas švietimui, tarp kultūriniam dialogui ir kultūros projektams. Tai turi būti šio pranešimo neatskiriama dalis. Ačiū. Eh, Ačiū. Ar yra komisijos atstovų? Eh, kadangi pranešėja jau posėdį nebedalyvauja, žodis komisijai. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Iš švietimo perspektyvos Mūsų manimų tas pranešimas labai geras, jame akcentuojami svarbiausi klausimai ir džiaugiamės, kad jis rengiamės būtent dabar. Jo turinys sutampa su Paryžiaus deklaracijo, kurią pasirašė švietimo ministrė, kuri buvo minėta jau. Labai gerai ir tai, kad pranešime kalbame apie skirtingus veiksmų lygmenis valstybių narių ir Europos. Tai buvo akcentuota taip pat ir pačioje deklaracijoje. <clears throat> Noriu pritarti jau išsakytoms mintims ir pažymėti, kaip svarbu rinktis integruotą požiūrį. Šis pranešimas yra tiltas tarp e, švietimo ir tarp kultūrinio dialogo ir būtent tokia dvasia turime dirbti šiais klausimais. Tai yra pasirinkdami tarp sektorinį požiūrį. Turiu dar porą trumpų pastebėjimų. Žvelgiant į tekstą, būtų naudinga, jei e, tiksliau suformuluotumėt, kokius edukacinius požiūrius galėtume pasirinkti skatindami tarp kultūrinį dialogą e, švietėjai, mokytojai yra tikrai svarbiausi žmonės šiame darbe ir reikia stipriau suformuoluoti jiems skirtą žinę. Paaiškinimo memorandume jūs teisingai minite Erasmus Plus programą. Galbūt reikėtų paminėti ir politinį pagrindą Europos mastu, pakalbėti apie e, švietimą ir mokymus iki 2020-ųjų apie programą, juolab, kad mes jau mobilizuojame Erasmus Plus programos priemonės ir apie tai taip pat kalbama deklaracijoje. Ačiū šios šią naudingą informaciją. Noriu padėkoti visiems ir noriu priminti, kad 7 gruodžio bus balsuojama komitete, o pakeitimus galima teikti iki 2 valandos 23 spalio. E, dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokius dalykus. Kaip komisija teisingai pasakė, šis pranešimas yra skirtas švietimo vaidmeniui skatinant pagrindinės ES vertybės, kalba eina apie bendras ES vertybės. Ir um, juo yra e, siekiama e, sustiprinti kultūrinį dialogą, nes būtent per dialogą mes e, galima užtikrinti savitarpio supratimą. Taigi laikausi nuomonės, kad mes puikiai žinome, kad ES išgyvena krizę Ir būtent pasinaudojant kultūrų dialogą galima tam tikras problemas išspręsti. Taigi laikausi nuomonės, kad reikėtų paremti e, švietimo sistemo darbuotojus. E, turime padėti tuos, kurie dirba formaliame, neformaliame e, švietime. Aš tikiuosi, kad bus sulaukta daug įdomių pasiūlymų e, šio pranešimo atžvilgiu. Rytinis mūsų posėdis yra baigtas. E, dabar pradėsime koordinatorių posėdį. E, prašyčiau kolegų, kurie dabar yra, dalyvauti ir mūsų popietinėme darbe. Trečią valandą prasidės viešieji klausimai dėl radikalizavimo prevencijos. Šis klausimas yra tikrai labai mums svarbus ir tikiuosi, kad visi jūs dalyvausite, be to e, bus labai įdomių svečių. Aš e, paprašyčiau, kad posėdėje dalyvautų tik tai koordinatoriai. Koordinatorių posėdės vyks už uždarų e, durų. Thank you, because we need to begin to start immediately.